Norėčiau pasveikinti Vietnamo žmogaus teisų komiteto pirmininką, pona Po Van Ai, um, kovos už demokratiją Vietname organizacijos atstovą su panela P. Faulkner. Džiugu Jūs čia matyti. Tarptautinė žmogaus teisų federacija mūsų posėdėje atstovauja ponas Jean-Marie Rouge ir jis rengia įkalintus e, socialinių tinklaraštininkų autorius ir kitus veikėjus žmogaus teisų srityje. Tikrai malonu Jūs pasveikinti šiame posėdėje. E, su mumis susitieks ponia Faulkner ir pristatys šį pranešimą. Taigi, tiesiog nepamirškite, kad tai numatyta darbo atvarkėje. Trečias punktas darbo atvarkės. Jeigu susipažinote su mūsų 2012 6-7 gruodžio mėnesio posėdžio protokolu, e, kokias nors pastabas dėl to posėdžio protokolo galite teikti iki posėdžio pabaigos. Jei ne, tuomet tas protokolas bus laikomas patvirtintų. Dabar Šiaurės Koreja. Manau, reikia surenkti diskusijas Šiaurės Korejos klausimų, nes toje šalyje vyksta įdomių dalykų. Uh, išklausysime EIVT atstovų pristatymo apie ES pazių, pa, poziciją šiuo klausimu. Taip pat kalbėsime apie e, branduolinius bandymus. Praėjusią savaitę antradienį e, Šiaurės Korėja pagrasino pietų Korejai. Ir reikia konstatuoti, kad šioje šalyje stebime mūsų liūdinančių įvykių pastaruoju metu, nežiūrint Kinijos daromo spaudimo. Praėjusią savaitę įvykdytas brandolinis bandymas buvo e, galingiausias iki šiol įvykdytų. E, Junktinių tautų saugumo taryba jį pasmerkė, bet atrodo, kad Šiaurės Koreja jau netrukus e, apginkluos e, brandolinę galvutę raketą. Šiaurės Koreja atnaujino veiklą brandolinės įrangos vietovės mm, e, įrenginiuose e, ir toliau plėtoja brandolinį ginklą. Jaunasis šalies vadovas Kim Jong-inas atrodo laikosi kitokios nuomonės šiuo klausimu. Uh, ir jo elgesys gali būti aiškinamas tiesiog kaip taktiniai manevrai. Ir tikrai bus įdomu išklausyti programoje numatytų kalbėtojų nuomonių ir taip pat reikėtų surinkti trumpas diskusijas šią temą, nes šių uh, mano minėtų faktų pasiekmes gali tol, būti toli siekiančios. Pone Tanokai, Pone pirmininkė, aš tikėjausi, kad savo įžanginėme pristatymę pasakysite, kad vienas iš mūsų uh, nar, komiteto narių Janis Kasulydės vakar tapo uh, užsienio reikalų ministru Graikijoje. Aš galvoju, kad jūs norite pasveikinti mūsų buvusi kolega. Aš žinau, ką daryti, prašome nesikišti. Bet ačiū už tai, kad skaitote laikraščius. Dabar žodis ponui Fabris Favel. Labadiena. Pone pirmininkė, ačiū. Noriu padėkoti už galimybę pristatyti komitetui nesenus įvykius e, Šiaurės Korejos liaudės Respublikoje. Ir jūs labai e, tiksliai apibūdinote situaciją. E, Šiaurės Korejos demokratinė respublika praeitie e, yra tikrai labai agresyviai konfrontavusi su kaiminėmis. Po pasikeitus šalies vadovams pasikeitė ir santykiai su kaiminėmis valstybėmis. Kaip turiu omeny e, santykius tarp Šiaurės Korejos ir Pietų Korejos, Kinijos bei Japonijos. E, Šiaurės Korejos kaiminės valstybės ypač buvo nemaloniai nustebintos tos jūsų minėtos provokacijos. Ir tai, kas vyksta ten dabar, iš dalies e, ir susijęs su šiais įvykiais. Jūs minėjote naująjį šalies vadovą Kim Jong-unas, kuris e, perėmė valdžią iš savo vietą, apie, iš tėvo. E, e, šį postą prieš metus buvo siejamas su viltimis, kad kažkas pasikeis, tačiau tos viltis dabar dingo. Buvo kalbama apie ekonominės reformas, tačiau atrodo, kad vėl grįžta, grįžta prie griežtos karinės doktrinos šalyje. Kaip žinote, gruodžio 12-ąją buvo paleistas antrasis satelitas, nors iš tikrųjų tai buvo balistinės e, brandolinių raketų technologijos išbandymas, po to sekė brandoliniai bandymai prieš, vykę prieš dvi savaitės. Nežiūrint plačių tarptautinės bendrijos raginimų, tokių bandymų nevykdyti. Nėra daug informacijos apie to, tų bandymų techninės detalės ir kaip jūs pats sakėte, e, sukeltų e, seisminių pasiekmių E, mastas buvo tikrai daug didesnis nei prieš kelis metus įvykdytų bandymų. Ankstesni du bandymai tikriausiai buvo atlikti panaudojant plutonį. Kaip žinote, 2010-aisiais buvo atskleista, kad Šiaurės Koreja vykdo uranio turtinimo, sodrinimo programą ir tai iškėlė klausimų, ar e, šalyje nebandoma sukurti brandolinį ginklą, tačiau tuo tarpu nėra informacijos apie tai, kokia brandolinė medžiaga panaudota bandymams. Kitas aspektas, kurį sunku įvertinti, tai Šiaurės Korejos Demokratinės Respublikos gebėjimai pare, pagaminti pakankamai lengvą ir veiksmingą įrenginį, kur, kurį būtų galima sumontuoti um, ant balistinės raketos. Ir mm, ve, vertinant šalies vadovų pareiškimus, jų negalime priimti už gryną tiesą. Taip pat turime kalbėti apie Šiaurės Korejos tarptautinius įsipareigojimus, visą eilę tarptautinių įsipareigojimų, apie tai kalbama Junktinių tautų saugumo rezoliucijoje. Ap, e, taip pat e, reikia kalbėti ir apie tai, kad Šiaurės Korejos e, brandolinė programa kelia brandolinio ginklo platinimo problemą. Be viso šito. Uh, tas tas įvykis įvyko tuo metu, kuomet rytų Azijos regione ir šiaip yra išaugusios įtampos dėl nestabilios padėties regione. Ir kalbant apie tai, reiktų akcentuoti vieningą tarptautinės bendrijos reakciją, protestą. Beveik 20 valstybių pasmerkė atliktus bandymus ir tikrai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė toliau demonstruotų savo nepritarimą uh, Šiaurės Korejos veiksmams. Ir šiame kontekste EIVT e pasmerkė visus provokacinius Šiaurės Korejos veiksmus. Vyriausiai galioti nepadarė pareiškimą prieš satelito paleidimą ir po jo gruodžio mėnesį. Taip pat buvo padarytas pareiškimas iš karto po to, kuomet buvo, kai tik buvo atlikti brandoliniai bandymai ir buvo griežtai pas, buvo suformuluotas griežto turinio pareiškimas sausio 18. -ąją. Taip pat pasmerkti bandymai ir kiti bandymai Šiaurės Korejos. JAV ir e, Pietų Koreja Japonija pasmerkė, bet e, įdomiausia yra tai, kad nedviprasmiškai tuos bandymus pasmerkė ir Kinija. Ir tuo požiūriu galime kalbėti apie vieningą tarptautinės bendrijos poziciją. Kinijos vyriausybė griežtai pasipriešino tokiems veiksmams. Ir tai yra bent jau Kinijos viešai siunčiamos žinios, viešai pristatomos pozicijos e, pasikeitimas. Nors dar nėra aišku, ar tai ar kas nors pasikeis ir kalbant apie Kinijos vykdama politika atėjus nu, naujai vadovybei valdžią. Turime kalbėti ir apie New Yorką, e, Junktinių tautų saugumo tarybą. Kai tik bandymai buvo įvykdyti, saugumo taryba pranešė, kad ji iš karto e, imsis priemonių, jas aptars saugumo tarybos rezoliucijoje. Paleidus palidovą gruodžio mėnesį, prireikė mėnesio, kad būtų parengtas rezoliucijos tekstas derinant jį su Kinija. Taigi šį kartą irgi prireiks laiko, kad būtų parengtas rezoliucijos tekstas. Ir šiame kontekste manome, kad ES turi atitinkamai reaguoti, paremti tarptautinės sankcijas prieš šį režimą, pasmerkianti provokacinius e, Šiaurės Korejos demokratinės Respublikos veiksmus ir atsižvelgianti tai e, taryba patvirtino pirmąją priemonių grupę e, priemonių paketą, remiantis saugumo tarybos rezoliuciją ir po to buvo paskatos papildomos ES mastų taikomos ribojamosios priemonės, ypač kalbant apie finansinį sektorių, bei e, medžiagų reikalingų balistinių raketų gamybai eksportą. ES e, veda konsultacijas su svarbiausiais partneriais ir ypač aktyviai dirba su, konsultuojasi su Rusija ir Kinija, kurio, kurios suvaidins svarbiausią vaidmenį rengiant ir įgyvendinant e, veiksmingą tarptautinį atsaką. ES toliau atidžiai stebi žmogaus teisų padėti Šiaurės Korejoje. Kaip žinote, toje šalyje yra uh, labai stipriai pažydinėjamos žmogaus teisės ir todėl rengiamas ypač akcentuojama pasibaisėtina žmogaus teisų padėtis toje šalyje. Frau Gomisch. Negomiš. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti išlaisvės tarnybos atstovui už pateiktą informaciją. Aš irgi manau, kad tai, kas pastaruo metu vyksta, yra rimta provokacija iš Šiaurės Korejos pusės. Ir tokių dalykų negalime praleisti pro akis. Bijau, kad kažin ar pakaks tiesiog pasmerkti tokias provokacijas, nes tai turi padarinių Šiaurės Korejos pajėgumams e, imtis brandolinių išpolių ir platinti brandolinį ginklą. Taip pat žmogaus teisų padėti šalyje yra siaubinga, kaip visi puikiai žino. Taigi svarbu imtis kažko, kas leistų užkirsti kelią vadovams elgtis taip be priežiūros. Negalime leisti jiems ir toliau eiti tuo keliu. Ir aš manau, kad daugelis mūsų Europoje ir tikriausiai JAV manėme, kad Kinija galbūt galės sukontroliuoti šią šalį, tačiau panašu, kad ne, nes Kinija dabar prisijungia prie tų, kurie pasmerkia Šiaurės Korėją saugumo taryboje, tačiau nesugebėjo užkirsti kelio tokiom, tokioms provokacijoms ir panašu, kad negalės užkirsti kelio tolesniems veiksmams, kokie jie bebūtų. Taigi mano atstovas, mano klausimas išorės veiksmų tarnybos atstovui būtų štai koks. Kaip yra vertinamas Kinijos vaidmuo? Žinoma, Japonijos, JAV, Pietų Korejos reakcija buvo tokia, kokia turėjo būti, bet aišku, ta reakcija nelabai turi takos tam, kas vyksta Šiaurės Korejoje. Dabar vadovaujant tam naujam vadovui, jaunuoliui. Čia Kinija faktiškai yra svarbiausia. Taigi, ką mes sakome kinams ir ko iš jų tikimės? Kokios yra perspektyvos, kiek Kinija gali įtakoti tuos procesus tam, kad Šiaurės Korejos vadai kažkaip ateitų sveiką protą ar kad jie laikytųsi tarptautinės teisės nuostatų dėl e, neplatinimo ir brandolinių provokacijų. Ačiū. Kačin. Ačiū. Labai svarbu pasikeisti nuomonėmis tokiais klausimais, tačiau dėja, kol tokios diskusijos yra viešos, mes negalime tikėtis, kad iškirsime kažką svarbaus ar dėl kažko galėsime susitarti, dėl kokių tai tolesnių žingsnių. Esmė ne ta, yra Kinijos, koks yra Kinijos vaidmuo, bet mes turime suvokti, koks yra tų brandolinių bandymų tikslas. Ir tokius dalykus galime aptarti tik tuo met, jeigu turime atitinkamų faktų naujasis lyderis atėjo į valdžią ir dabar galime bandyti spėti, ką jisai daro, ar jis, ar jis kažką dar gazdina, ar jisai bando visapusiškai sukontroliuoti ginkluotasias pajėgas, galbūt jisai rengia savo šalį kokioms tai reformoms ir kokia kryptimi jis vykdys tas reformas. Tai yra aktualiausi klausimai, tačiau netlikę gilesnės analizės ir bendrai nesuvokdami, kokie galėtų būti poslinkiai ateitie, mes galėsime tik tai pasmerkti ir taikyti sankcijas, kurios arba duos rezultatų arba ne. Tokių, kokių tikimės. Taigi aš tikėčiausi išgirsti daugiau argumentų, daugiau detalių ir pirmiausia faktų, mažiau įvairių spėliojimų, tai ką išgirdome iš išorės veiksmų tarnybos. Jeigu esame jau tokie silpni ir ta analizė mūsų tokia silpna, tai galbūt tuomet būtų naudinga pakviesti ministrų iš valstybių narių kurios yra atsidariusios ambasada Šiaurės Korejoje ir galbūt jie galėtų iš vietos pateikti informacijos, bent jau kiek aš girdėjau. Ir aš nesiskundžiu, bet tiesiog papasakoju, kokia yra situacija. Taigi mano žinios tikrai nėra pakankamos, mano informacija nėra pakankama, kad būtų galima keistis informacija, požiūriais, jau nekalbant apie kokias tai išvadas ar rekomendacijas. Taip, tiesiog yra menas meno labui. ir to nepakanka, kai ES kalbame apie tokius svarbius ir e, svarbės ir aktualias provokacijas. Ačiū pirmininkė. Tenukas. Ačiū ponė pirmininkė. Pone Kečinai. Jeigu šis posėdis būtų įvykęs slaptai, kažin ar būtumėme išgirdę daugiau nei dabar, kai jis vyksta viešai, nes slapti posėdžiai iš tiesų nieko juose nesužinau daugiau negu kad perskaitau laikraščiuose. Aišku, tai yra brutalus režimas Šiaurės Korejoje ir trečias, trečioji Kim karta yra lygiai tokia pati bloga kaip ir jo senelis. Ir tikrai daug kartų parlamente smerkėme veiksmus, bet nieko nepasiekėme. Pastarieji brandoliniai bandymai yra, jok, žinoma, provokacija. Dabar problema ta, kad jie turi ir plutonio, ir uranio programų ir ne, neprireiks labai daug laiko, kol galiausiai jie tuos pajėgumus savo įtvirtins ir balistinėse raketos ir panašiai. Na, Kim, Kimjanas mano, kad jis tikrai jam reikalinga branduolinė programa ir jis visiškai ne, nekreipė dėmesio į sankcijas iš išorės. Ši pastaroji provokacija, mano manimu, yra sutapusi su Pietų Korejos Park Junior naujojo prezidento inauguracija. Ir šito paranoiško režimo veiksmai yra neprognozuojami ir visuomet pavojingi. Ir, viso, ir tikrai nėra daug dalykų, ką galėtų padaryti vakarų šalis, Europa ir, aišku, Kinija Kinijos liaudės Respublika galėtų bent jau kažkiek kažko tai imtis, kad šis režimas būtų sukontroliuojamas. Aš esu visiškas pesimistas ir aš manau, kad viduje ta valstybė žlugs anksčiau ar vėliau, nes kurie žmonėms tiesiog iš tiesų nusibos tokie dalykai, bet kol kas tas išorės spaudimas, kažin ar gali duoti kokių tai um, rezultatų, juolab, kad ir pastarą dešimtmetį matėme, kad nieko negalėjome pasiekti. Uh, Ačiū. Pone Kačinai, esate visiškai teisus. Mes nieko nesužinome atviruose posėdžiuose, bet ir uždaruose posėdžiuose. Nekažiką sužinome, nes pakviesti žmonės, kaip ką tik išgirdome, nekažiką gali mums pasakyti. Anksčiau tai buvo vadinama kremlinologija. Tiesiog čia yra protingų spėliojimų žaidimas, kai faktų yra labai nedaug. Jūs palėtite svarbiausius klausimus. Tai yra susiję su naujų lyderių Šiaurės Korejoje galimybe žaisti griežtą žaidimą, kad sustiprėtų pozicijos namuose. ir taip pat bandant daryti kompromisus su išorės pasauliu. Tačiau jau iš praeities turime patirties ir aišku, turėtumėme svarstyti tas visas galimybės, tačiau tai rezultatų duos tik tuo met, jeigu veiksmai bus, po veiksmų seks reakcija, atsakas. Kiekvienos įmanomos taisyklės pažeidimas negali likti nepastebėtas. Ypač dabar, kai jie pradeda žaisti jau su sprogmenimis ir raketomis, nebūtinai vienu metu su abiejais žaislais, bet ateis laikas, kai jie naudosis ir tuo ir tuo. Ir tuomet iš įmanoma bus paleisti tuos sprogmenis, tas bombas jau ilgesniam atstumui ir jeigu susietumėme tai su Kinija, Japonija, salomis, Indonezija, Filipinais, tuo, kas ten vyksta ir tai, kad to šalis labai su dideliu susidomėjimu stebi ir kas vyksta. Ir taip pat dar jeigu pridėtumėme Iraką, tai kas vyksta Irake, tai galutiniam rezultate gali susiklostyti tokia situacija, kai įvairios vidutinio dydžio valstybės, siekdamos savo nepriklausomybės, pradės irgi kurti bombą Saudo Arabiją, artimųjų rytų šalis ir tada tas scenarius išplis e, po visą pasaulį. Tuomet neplatinimo sutartis bus išmesta į šiukšlių dėžę. Brandulinis ginklas tuomet atsiras visų arsenale, visų, kurie gali jį pirkti. Ir tai jau peržengė Šiaurės Korejos ribas. Tokiu būdu keisis paradigma šiame regione. Kinė taip pat plėtoja savo karinį laivyną ir lėktuvnešius kūrė ir stato. Taigi reikia išvelgti kur kas platesnėme kontekste ir matome, kad regione vyksta svarbus pokyčiai, ar ir aš nesu įsitikinęs, ar, ar esame tam pasirengę. Tik pradedame suprasti, kiek įvyko ekonominių pokyčių per pastarąjį dešimtmetį. Tačiau šalia tų ekonominių pokyčių matome ir saugumo situacijos pasikeitimų. Ar išorės veiksmų tarnyba dar norėtų kažką papildyti? Ačiū pirmininkė. Labai trumpai, jūs minėjote kremlinologiją. Man atrodo, Pyongyangology, Pyongyangologija irgi būtų dar sudėtingesnė. Labai sudėtinga gauti informacijos apie tai, kas vyksta toje šalyje. Informacija yra spekulacinio pobūdžio. Turime ambasadų, kai kurios valstybės narės Pyongyangė turi ambasadų ir gauname šiek tiek informacijos iš jų. Tačiau taip pat turime pripažinti, kad ES nėra pagrindinė veikėja šioje srityje, nedalyvaujame šešių šalių diskusijose, dėrybose, taip pat saugumo pajėgų ten tame regione neturime ir bandome kažkaip užkirsti kelią balistinio, balistinio ginklo brandolinių programų kūrimą Šiaurės Korejoje tikslinėmis priemonėmis. Kalbant apie Kinijos vaidmenį, keli nariai teisingai paminėjo, kad Kinija vaidina svarbų vaidmenį tenais. Yra teigiama, kad Kinija darė didžiulį spaudimą Šiaurės Korejai, kad vasarį jie netliktų to bandymo, tačiau Šiaurės Koreja nusi, nusigrėžė nuo jų. Taigi Kinijos įtaka Šiaurės Korejai panašu, kad yra ribota. Kinijos reakcija ir tai, kad buvo pasmerktas tas bandymas, man atrodo, tik tai rodo, kad Pekine jie nepritarė kaimino elgesiui ir Kinija susiduria su tam tikra dilema, nes jie tikrai nenorėtų tokių neprognozuojamų kaimynų Pjangjange, kai yra e, kuriamas e, tas ginklas. Tai iš principo jų politika šio klausimu yra gan sudėtinga, nes jiems e, sudėtinga dabar pasirinkti tinkamiausią variantą. Ir dar vienas dalykas buvo paminėtas Pietų Korejos prezidentė minėta ponia Park, kuri šį rytą buvo inauguruota. Ir ji kalbėjo apie pasitikėjimo atkūrimą tarp pietų ir šiaurės. Turėsime pažiūrėti, kaip Pjongjong. Pjongjanas reaguos į tai. Ačiū. Atsidankia Kacina. Dankeschön. Uh, I just want to react on what was the statement. Kačin. Ačiū, aš norėčiau tik sureaguoti į komisijos pareiškimą. Iki šiol visos provokacijos, e, brandoliniai bandymai, bandomieji raketų paleidimai buvo naudojami tik vienu tikslu - atnaujinti dialogą su Šiaurės Koreja. E, dėl šešių šalių dėrybų. Visuomet jie nori, kad tai būtų aktualizuota. Ir kai palaikome dialogą su jais, tai ir yra aktualizuojama. Tačiau esminis klausimas yra toks, kaip mes sureaguosime. Ar mes būsime žaidėjai galimuose ateities šių šalių dėrybose, ar būsime tik tai stebėtojai per tolimą atstumą, kaip kad dabar esame. Aš sakyčiau, kad tos diskusijos, tie keitimais į nuomonėmis čia ir pailustruoja mūsų gebėjimus. Ir vaizdas e, nekoks, nedaug ką žadantis. Tikrai elgiamės uh, ne kaip dalyvaujantis partneris. Aš sakyčiau, jeigu įmanoma, reikėtų mm, galvoti, ar tikrai e, sureaguosime taip, kad jie matytų, kad mes dalyvavome dialoge, ar ne. Ačiū. Well, I mean, Mr. Kachin, I, I, I, I know you. Tanok. Plekačin, aš suprantu, kad jūsų ketinimai pat patys geriausi, bet Šiaurės Korės Liaudės Respublikos situaciją aš stebėjau daugiau kaip dešimtmetį. Iš tikrųjų, Šiaurės Korėja net nežino, kas yra ta Europos Sąjunga. Iš esmės viską, ką jie daro, dažniausiai neturi prasmės, o jeigu ir turi kokios prasmės, tai tik taip atkreipti amerikiečių e, dėmesį, ką amerikiečiai pasakys, kaip jie sureagos, tai aš nežinau. Tai ar mes būsime partneriai šešių e, šalių dėrybose, ar būsime žaidėjai ten tuose procesuose e, tolimuose rytuose, man atrodo, kad jiem visiškai nesvarbu. Man atrodo, iš tikrųjų, čia mūsų jie, jie neturės misijos Briuselio. Vienintelė, Brius, vienintelė uh, misija, uh, kurią turi Šiaurės Korejos Respublika, yra Berlyne. Tai štai kokie rodo susidomėjimą tuo, ką mes čia darome. Äh, Pone Tanukai. Na, iš tikrųjų, galiu atrodo, kad yra Galėčiau palaikyti jūs tokiais klausimais, kur net nesitikėčiau, kad būtų palaikymas įmanomas. Na, dėl dėrybinio formato, kai kalbate, man atrodo, kad esate teisus, bet vis tiek Europos Sąjunga yra žaidėja tuose procesuose ir Šiaurės Koreja tikrai yra pastebėjusi mus ir esu nekartą buvęs priešas atsisakyti kvietimo vykti ten. Ir manau, kad svarbios būtų konsultacijos tarp frakcijų, nes yra m, mm, tam tikrų pasikeitimų Šiaurės Korejoje, Irane ir Ledi Ashton atvyks kovo mėnesį į mūsų sesiją Strasbūrę. Tai gal reikėtų galvoti apie, pažiūrėjau, klausimai, kurie atsakoma žodžiu, arba gal apie rezoliuciją dėl uh, neplatinimo ginklų. Gal frakcijos norėtų apie tai pamastyti per artimiausią valandą, sakykime. Na, manau, kad bent jau įdomias diskusijas tai paskatintų. Leisiu koordinatoriams tarpusavį pasišnekėti, o po to Um, spręsime gal iki pirmininko, gal, gal nebūtinai čia turi būti viso komiteto sprendimas, gal užtenka frakcijų lygmens sprendimo renkti rezoliuciją. Tai tiek ačiū šio klausimu. Dabar kitas darbo tvarkės punktas. Rekomendacija tarybai dėl jungtinių tautų principų atsakomybė užtikrinti apsaugą taikymą. Čia ponia Brantner yra pranešėja. Vystimosi komitetas taip pat dalyvauja šiame procese. Pone Brantner, prašom žodis jums. Ačiū. Frida Brepels iš pradžio buvo mūsų pranešėja, bet dabar ji. Jį yra išrinkta Belgijoje. Ir aš perėmiau šį darbą iš jos. Dėvę nuomonę rengė ponas Kešman ir buvo patvirtinta jau antradienį ta nuomonė. Aš noriu padėkoti ponui Kešmanui. Aišku, reikia atsižvelgti į tarptautinį kontekstą ir tas visas diskusijas dėl šio jungtinių tautų principo atsakomybę užtikrinti apsaugą. Reikia prisiminti Generalinės asamblėjos 2005 metų dokumentą. Ir toliau, aišku, diskusijos vyko ir pirmas iki, man atrodo, buvo pritaikytas tas principas Libijos atveju, buvo saugumo tarybos sprendimas. Šios rekomendacijos tikslas yra Europos Sąjungoje turėti išaiškinimą, ką reiškia šis principas atsakomybė užtikrinti apsaugą arba anglišką santrupą R2P kad būtų aišku, kada tas principas yra taikomas ir kaip jis yra taikomas. Taigi mes norime mm, pradėti tarp institucinių diskusijų procesą, kurio tikslas būtų turėti bendrą išaiškinimą, kaip toks principas turėtų būti taikomas ES. Manau, kad gerai būtų, kad būtų bendras toks supratimas ES. Ir, ir apie tai vyksta daug diskusijų ir yra nemažai kontroversiškų klausimų. Aš norėčiau, kad dokumentas būtų trumpas, kad nebūtų užbėgta už akių visiems tiems procesams, kurie realiai dar tik prasideda ir dar nėra galutinio rezultato aiškaus. Tai Tiesiog noriu priminti, kad mūsų dokumentas yra tiesiog indėlis į tas e, bendrasias diskusijas šio klausimu. Vis tik tai manau, kad Europos parlamentas galėtų labai konstruktyviai prisidėti prie tų tarptautinių diskusijų ir tarptautinių pasikeitimų šioje srityje. Tai gal tiek. Rekomendacija yra trumpa iš esmės kalba apie tai, ką reiškia atsakomybė užtikrinti apsaugą, kad kokios yra mm, valstybės pareigos, kas yra tarptautinė pagalba, toliau kolektyvinė reakcija, jeigu, tai, jeigu visa tai, kas iki šiol buvo daryta, ne, nedavė rezultatų, taip pat be atsakomybės užtikrinti apsaugą yra atsakomybė užtikrinti, užtikrinti prevenciją ir atsakomybę užtikrinti atkūrimą. Reikia taip, taip pat sėti su pagalba, humanitarnė pagalba. Rekomendacijų yra labai trumpai kalbama apie darbo grupę, kuri, kalbėtų, kuri galvotų, kokie būtų padariniai šio principo taikymo Europos Sąjungoje. Europos parlamentas turi būti įtraukiamas, aišku, bet taip pat ir pilietinės visuomenės atstovai turi būti įtraukiami į konsultacijų procesus. Taip pat jungtinių tautų generaliniam sekretoriui reikia padėti tobulinant jungtinių tautų principą ir visų narių valstybių, kurios dalyvauja dalyvauja gyvenant šį principą atsakomybės, apibrėžiant, tikslinant, reikia prisidėti ES. Ir labai svarbiausia, aišku, išsiaiškinti, ką tai ES reikštų tokio principo pritaikymas. Ir manau, kad po to mes turėsime visus ir atsakymus. Ačiū, tai tiek būtų pristatymų ir lauksiu jūsų komentarų. Menes del Valle. Dankeschön, gracias, presidente. Eh, agradezco, como no, el esfuerzo de la señora Brander respecto a la. Menendės del Valė. Noriu padėkoti poniai Brandner, kuri parengė šią rekomendaciją ir norėčiau pastalyti su jumis tokiomis pastabomis. Trys elementai visų pirma, kalbant apie šį klausimą. Aš atitinkamai, aišku, sudėsiu juos ir į pakeitimus. E, visų pirma, noriu pabrėžti tai, kad pagal trečiai ramsti karinės intervencijos tikslas pagal principą atsakomybę užtikrinti apsaugą yra sumažinti žmonių kančias. O toliau, kai eina kalba apie konkrečias vertybės ar politinės sistemos formavimą, konkrečių teritorijų apsaugą, tie dalykai e, gali būti laikomi pagristomis, e, pagristomis priežastimis veikti, e, užtikrinant principą atsakomybė apsaugo, užtikrinti apsaugą, bet ne kariniams elementams. Ir čia būtent kalbant apie atsakomybę ištikrinti apsaugą, ypač kur kalbame apie Brazilijos iniciatyvą, kaip ponė Brantner aiškino, labai svarbu išsiaiškinti ES mm, vaidmenį ką turėtų padaryti ES ir taip pat, ką turėtų, čia dar labai svarbu ir ką taip vadinamos BRICS e, valstybės e, darytų šiuo atveju, e, kai taikomas principas atsakomybė užtikrinti apsaugą. Pavyzdžiui, Jeigu norime, kad būtų visa sistema sąžiningai veikianti tarptautinių lygmenių, reikia išsiaiškinti ir tokius dalykus. Na ir galiausiai dar kalbėčiau apie veto teisę, kurią gali pasinaudoti penkios nuolatinės e, e, saugumo tarybos narės. Ir aš ketinu pateikti mm, pakeitimą dėl to, kad e, saugumo taryba turėtų parengti etikos kodeksą taikom, aišku, savanoriškai, ar gal net ir privalomai, kadangi tai yra nuolatinės saugumo tarybos narės, kad tas veto būtų taikomas tik tuo met, kai eina kalba apie labai rimtą humanitarnę krizę. Gracias, señor presidente. Eh, en nombre de la señora. Ponas Lafranka, ačiū pirmininkė ponios Neitski, e, kuri yra šešėlinė pranešė mūsų frakcijoje vardu. Norėčiau e, išreikšti jos vardu, savo frakcijos vardu e, palaikymą toms mintims, kurios yra išdėstos ponios Brantner pasiūlymo projekte ir padėkoti jai už teikiamą rekomendacijos projektą. Jame išdėstyti tiems įsipareigojimams pritarė ir mūsų frakcijos koordinatoriai. Šių rekomendacijų projekto svarbiausias tikslas būtų nepradėti, neinicijuoti dėrybas dėl šios koncepcijos e, pasiekmių, bet rasti būdų, kaip įgyvendinti šias rekomendacijas po septyniarių metų e, jų svarstymo ir jungtinių tautų e, susitikimo skirto šiam klausimui. Mes manome, kad vienas svarbiausių komponentų šios strategijos numatančios atsakomybę e, suteikti apsaugą būt, apimtų daugybę prevencinių priemonių, nežiūrinti tai, kad genocido ir etninio valymo nusikal, nusikaltimai prilyginami nusikaltimams prie žmoniją, turime nepamiršti, kaip jau buvo pasakyta, kad turime ieškoti konkrečių praktiškų būdų imtis priemonių šioje konkrečioje srityje, remiantis šiuo principu. Ir kaip kalbėjo kolega, prieš mane kalbėjęs, aš norėčiau atkreipti dėmesį į atsakomybę, į tai, kad ši prievolė apsaugoti negali būti išnaudojama kaip galimybė griebtis karinių veiksmų. Taip pat, Europos Sąjunga, taip pat reikia e, užtikrinti, kad būtų imtasi e, veiksmų, kai tai įmanoma, kalbant apie e, taip pat imtis ir prevencinių veiksmų, kai tai įmanoma, nes yra daugybė priemonių, kurias galime pasitelkti. Dar kalbant apie šią rekomendacijos, šį rekomendacijos projektą skirtą tarybai, norėčiau pabrėžti, kad neturime ES veikti atsietai. Turime dirbti jungtinių tautų uh, kontekste, taip pat palaikant valstybėms narėms ir regioninėms organizacijoms. ES E, vykdo būtent tokius veiksmus ir mes tiesiog turime pasiekti sutarimo dėl šių veiksmų. Noriu padėkoti poniai Brantner taip pat už jos parengtą dokumento projektą ir atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką ponė Neinskira laiko ypač svarbių dalykų. Mes nenorime inicijuoti diskusijų dėl šios sampratos pobūdžio. Veikiau reikėtų pasvarsyti, kokių konkrečių atšvietimų veiksmų ES galėtų imtis, kurie užtikrintų šio principo praktinį gyvendinimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponios Bratner pranešimą, nes jame aptariama problema, kuri iškyla nuolatos ir kuri susijusi su tarptau, realybė tarptautiniu mastu ir kur, kurios aktualumas šiandien yra ypač e, svarb, didelis. Aš palaikau e, ponę Emiliją Mandės dėvėjai pasiūlė, jo pasiūlytą pakeitimą, nes aš norėčiau prisiminti pirmąjį šio pranešimo svarstymo etapą. E, ir kalbant apie pir, pirm, įvadinės dalies ir likusio pranešimo dalies nesubalansuotumą, pavyzdžiui, turiuomenį G e, punktą ir kitus punktus, kur konkrečiai kalbama apie tarptautinį baudžiamųjų bylų teismą. E, ten kalbama ir apie politinės problemas. Ir tuo pat metu ten yra išdėstytos rekomendacijos, kalbama, min, minimos darbo grupės parengtos studijos, pranešimai. Ir tuo tarpu, man atrodo, kad tai nėra labai gerai, kad tai gali iššaukti daugybę pakeitimų. Svarbu, kad mūsų rengiamos rekomendacijos Um, apimtų, aptartų tas problemas, kurias mes bandome išspręsti. Ir manau, kad tarybai būtų ypač, kaip sakė panas Lafranka, svarbu tas praktinis įgyvendinimas. Kaip ten bebūtų, dar reikėtų šiek tiek tobulinti, konkretinti ta, tas rekomendacijas, bet, kaip jau sakiau, aš visiškai palaikau tą politinę projekto teksto dalį, manau, kad tai tikrai svarbus e, darbas ir noriu padėkoti poniai Bratner už šį parengtą tekstą. Pone Neits. Pone pirmininkė, mėly kolegos, kadangi nėra Marytės šakės, norėčiau jos vardu pakomentuoti šį puikų dokumento projektą, kurį rengia Franciška, perėmusi iš Friedos Brepaus. Man atrodo, kad ypač svarbu pirmajame etape pagilintume atsakomybės savoką, kad patikslintume, ką turime omeny, nes kurį laiką atrodė, kad kalbame apie atsakomybę prievalę apsaugoti, kalba apie laikotarpį prieš 2-3 metus ir kad e, remiantis šią savoką, šią koncepciją galima griebtis ginkluotų veiksmų užsienio šalyje. E, reakcija į intervencinius veiksmus Libijoje, ypač po to sekė veiksmai, atskleidė, kad situacija yra daug sudėtingesnė, nei atrodė iš pirmo žvilgsnio. Dar nežinau, kokius pakeitimus siūlysime, bet, tikė, bet man atrodo, kad reiktų akcentuoti pirmų dviejų etapų svarbą, kalbu apie atsakomybę prievolę užtikrinti, užtikrinti apsaugą ir ne, ne, neperšokti automatiškai prie trečiojo etapo. Jeigu tarptautinė bendryje galėtų ir gebėtų visada jėga įsikišti, kai tik tai su piliečiai kažkas, pažiūrėjau, su piliečiais negražiai, netinkamai elgesi e, jų pačių vyriausybė, tai yra svarbus dalykas. Tačiau mes pamirštume tai, kad atsakomybė prievalė teikti apsaugą apima ir prievalė padėti atkurti valstybę, kuri buvo sugriauta dėl tų veiksmų, kurių buvo imtasi. Ir būtent tai turė, to turime išmokti, pasimokyti per pasarusius 20 metų. Uh, E, valstybės atkūrimas arba jos sukūrimas po to, kai ji e, sproksta viduje, užtrunka daug ilgiau, pareikalauja daug daugiau energijos ir lėšų. Bent jau, aš, bet, bent jau tokia yra mano nuomonė, nei kada nors galėjau įsivaizduoti. Pasidarykime kaiminystėje. Bosnija, Hercegovina, Kosovas, Negalime teikti, kad šiandien tos dvi valstybės yra, kad situacija jose yra puikiai. Taip visiškai nėra. Ir jos nėra už 500 tūkstančių kilometrų nuo Briuselio. Viskas daug sudėtingiau, kai, kai situacija pablogėja, kai pasidaro daug prastesnė, nei mes suplanavome. Mane tikrai Man tikrai priimtinas šis rezoliucijos tekstas, nes jis mus verčia e, suvokti, susimastyti apie šios koncepcijos pasiekmes. Tai tikrai nebus, e, tai netaps galimybę imtis bet kokios tarptautinės intervencijos. Ir aš tikrai nenoriu, kad likęs pasaulis susidarytų įspūdį, jog mes galime ir norime kištis, imtis veiksmų, bet kurioje pasaulyje vietoje, kur tik žmonės susiginčia ir ima kovoti vieni su kitais. Kaip jau sakiau, aš tikrai sveikinu šį rezoliucijos projektą ir su kolegomis e, svartysime, kaip galėtume ją pakeisti, bet manau, kad tai yra pagrindas tolesniam geram darbui. Ačiū. Uh, thank you, Mr. Chairman. I also um, thank uh, Francisco. Pane Gomeš. Aš noriu padėkoti Franciškai Bark, Bartner, Brantner už tikrai naudingą dokumentą, už jo projektą. Manau, jis tikrai svarbus ir mes privalome e, dalyvauti šiuose diskusijose ir paskatinti savo šalių vyriausybės eiti tam tikrą kryptimį. Ir čia jau remiuosi neminiais pasakytais žodžiais. Nes mes kalbame ne apie be, intervencijos bet kuriame pasaulio taške pateisinimą. Mes norime suteikti juridinį pagrindą ne a posteriori, bet eksante imtis veiksmų įsikišti, kur, tai rei, kur, kur būtina tai daryti ir aš apgrėstauju, bet kartais tai yra būtina, pas, norint pasipriešinti genocidui arba masiškam žmogaus teisų pažeidinėjimui, būtinybei sustabdyti karinius nusikals, nusikaltimus, pavyzdžiui, Ruanda, Srebrenica, Sirija dabar. Nes jeigu nebus teisėto įsikišimo galimybės pasipriešinti smurtui, nebejojame, kad toliau neteisėtai bus tesiami neteisėti veiksmai, kaip Sirijoje dabar. Sirijoje dabar bandoma kažką daryti, tačiau žmogaus teisų pažeidinėjimai dar labiau išaugo, vykda nusikaltimai. Aš nepritariu būtent tokiam iniciatyvos, prasidėjusios iniciatyvos suvokimui, e, dėl to, kad esą ten numatomas labai platus, labai plačios įsikišimo galimybės, bet aš manau, kad kai yra, ir kai, kai yra galimybė ir kai būtina, reikia įsikišti. Visų pirma, saugumo taryba turėtų aiškiai pasakyti, kad štai šiuo atveju intervencija yra būtina, ji, tai reikia daryti skubiai ir pasipriešinti žudynėms. Prieš sprendžiant prievolės suteikti apsaugą klausimą. Aš žinau, kokios, kokia buvo Brazilijos nuomonė dėl Libijos ir aš nepritarim tam, kas buvo išsakyti. Aš buvau Bengazija e, ir man gaila, kad ne mano politinės šeimos vadovas ėmėsi veiksmų. Sarkozy priėmė sprendimą ir buvo pasipriešinta e, žmonių gyvybių netekčiai Bengazijoje bet gaila, kad tai dar nėra, tas klausimas nėra išspręstas ir sureguliuotas teisinėse nuostatuose. Tai turi būti susijęs su saugumo tarybos darbu, nes aš tikrai nenoriu, kad kažkas būtų daroma neteisėtai. Ir saugumo taryba yra ta tinkama institucija priimti tokius sprendimus ir būtų tikrai logiška tą klausimą išspręsti ir mes turime uh, E, spręsti problemą, kuri neramina Braziliją. Ir būtent saugumo taryba daugelis laiko šiandien tą organizacija pasaulyje, kuri geba ir gali tokius sprendimus priimti. O mes Europos Sąjungoje kvailai manome, kad, kaž, kad tas klausimas turi būti e, svarstamas remiantis kažkokią hierarchiją mes, ES, turime turėti vietą, nuolatinę vietą saugumo taryboje ir mes turėtumėme vykdyti veiklą ir įtakoti veto teisės įgyvendinimą saugumo tarybos posėdžiuose. Aš turėjau griežtai pasisakyti komentuodama šį dokumentą, nes manau, kad būtent apie tai turi būti kalbama, e, kadangi Franciskas siūlo e, kurti tarp institucinę darbo grupę ir siūloma kalbama apie tai, kad e, saugumo tarybos narės turėtų atsisakyti veto teisės įgyvendinimo. Tai tiek. uh, Mr. Tenok. Tenokas. Ačiū pirmininkė. Ana Gomeš yra labai drasi, norėdama prieštarauti Brazilijos vyriausybei, žvelgiant į tai, kokia jos partijos pozicija ir valdančiosios partijos pozicija tenai, bet dėkoju, kad ji taip drąsiai pasisakė. Aš pritarčiau Brazilijai, Japonijai, Indijai ir Vokietijai, kad jos išliktų nevetuojančios saugumo tarybos narės. Taip pat pritariu poniai Neits šį kartą Diskusijos yra labai įdomios ir Junktinės karalystės spaudoje anksčiau buvo kalbama apie teisę aps, apginti, ypatingai Irako intervencijos metu, priešingai nei atsakomybė apginti. Man pirmasis terminas yra tikslesnis, palankesnis terminas. Kinijos liaudės Respublika visiškai nenori kalbėti apie jokią intervenciją. Pažiūrėkime, kas yra dabar su Sirija situacija keičiasi, kalbant, kalbant apie tarptautinę jurisprudenciją. Tačiau atsakomybės, žodis atsakomybė man netinka, nes kalbama tarsi apie prievolę veikti, o tai neatspindi dabartinės realybės, nei karinių pajėgumų daugeliu, prasm, daugeliu prasmių, nei ekonominio šalies atstatymo po invazijos. Ir mes nesiniai kalbėjome apie Šiaurės Koreją, tai yra žiaurus režimas, kur per pastarosius 30-40 metų vyko masiniai žudimai Eritrėje, Sirijoje, vėlgi matome gausybę žiaurumų, karo nusikaltimų ir realiai niekas negali numatyti karinės intervencijos į jokią iš šių juris, jurisdikcijų. Galbūt e, kai kurie veiksmai būtų ir pageidautini, tačiau rizikingi. Irakas taip pat parodo kokia sudėtinga yra situacija. Aš pritariau Irako intervencijai tuo metu, bet jeigu dabar galėčiau atsukti laikrodį, tikriausiai taip nepaselgčiau. Ir kuomet yra destabilizuojama šalis, netgi esant brutaliai diktatūrai, tuomet nepada, įvairių e, nepagėdautinų padarinių atnešama žala yra susijusi su žmonių gyvybėmis ir panašiai. Mendes Delvaja siūlė, kad mano šalis, Junktinė karalystė, apribotų savo veto teisės, netgi tokiu labai svariu pagrindu kaip žmogaus teisės. Aš nemanau, kad galėčiau pritarti, prieštrauti savo politiniai frakcijai ar vyriausybei. Nežinome, kad užsienio saugumo sprendimai yra labai sudėtingi ir visos tos dilemos, nacionaliniai interesai, europiniai interesai, žmogaus teisų klausimai, ekonomika, priekyba ir panašiai yra čia su tuo susiję. Ir mes tikrai, pažiūrėjau, su ka, Kinija daug prekiaujame, jie labai brutaliai elgėsi su Tibetu, tačiau niekas nesiūlo galimybės įsikišti į Kinijos vidaus reikalus. Ačiū. Pone Brentner. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu dėkinga už galimybę, kad išrės ir tarnyba irgi gali pasisakyti šio klausimu. Labai sveikinu tai, kad Europos parlamentas ir toliau daug dėmesio skiriame atsakomybei užtikrinti apsaugą. Jūs tą darote kasmet savo rekomendacijose tarybai dėl, dėl to, kam daugiausia dėmesio turėtumėme skirti Generalinėje asamblėjoje. Jūs nuolatos kalbate ten ir apie atsakomybę užtikrinti apsaugą. Tikimės, kad taip bus ir ateityje. Taip pat esate surengę daug įvairių renginių. Ir aišku, diskusijos tuo klausimu yra svarbios. ES po to, kai buvo patvirtinta ši savoka, kai, kai buvo dėl jo susitarta, ši politinė neteisinė sta, e, savoka, Taigi Europos parlamentas visuomet e, pritarė tą interpretaciją, dėl kurios buvo susitarta penktaisiais metais, bandant e, geriau suprasti, ką tai reiškia. Ypač metinės generalinės asamblėjos diskusijose, kur kalbama apie tuos dalykus ir praeitais metais buvo tokios nelengvos diskusijos dėl trečiojo ramščio ir ten kalbama apie karinės intervencijas ir daugybę kitų priemonių, pre, prevencinė diplomatija, taikus konflikto sprendimas ir panašiai. Tos diskusijos buvo gan sėkmingos, tačiau mm, buvo reikalinga užmėgsti panašius kontaktus ir su pietų šalimis. ES teigia, kad daugiau dėmesio reikia skirti prevencijai ir ką būtų galima padaryti. Ir tikimės, kad Generalinės asamblėjos ataskaitoje daugiau dėmesio ir bus skiriama prevencijai. Tokiu būdu turėsime galimybę labiau subalansuoti diskusijas dėl šio termino ir skirti dėmesį galiausiai trečiajam, daugiau, daugiausiai trečiajam ramšiui kur kalbam apie prevenciją. Taip pat e, mes jau bandysime prisidėti rengiant e, šią ataskaitą, e, kuri bus paskelbta ir toliau labai aktyviai kalbėsime su šalimis iš pietų ypatingai. ES visuomet sveikina Brazilijos indėlį į šias diskusijos kaip svarbų indėlių, tačiau kai kurių valstybių narių nuomonės skiriasi, lyginant su Brazilijos rekomendacijomis. Dar vienas svarbus elementas, kuriam pritarėme, kuri, kurį reikia deramai aptarti, būtent kokių, su kokiamis tai yra susiję galimybėmis. Taigi turėtumėme nekalbėti apie tai kaip apie vakarietiškąją savoką, Ir jau kart, nekartą minėjau, kad darbas su pietų šalimis, tomis šalimis, kurios turėjo sunkumų, ypatingai po intervencijos Libijoje, taigi jų požiūris čia yra labai svarbus. Taigi tam tikrą prasme mes ir toliau ketiname dirbti su Europos parlamentu, kitomis institucijomis, su trečiosiamis šalimis, bandant išsiaiškinti ir toliau įgyvendinti atsakomybę užtikrinti apsaugą. Taip pat turime nepamiršti, ir tarptautinės humanitarnės teisės ir sienų savokos, nes žene, visos Ženevos konvencijos yra universaliai ratifikuotos, tačiau įgyvendinimo spragų yra labai daug ir turime tam irgi skirti nemažai dėmesio, kai kalbame apie naujas savokas, tokias kaip atsakomybė užtikrinti apsaugą, nes ši yra ir teisinis šalies e, kontekstas, į kurį reikia atsižvelgti. Taigi ačiū už galimybę pasisakyti. ponė Brantner. Ačiū kolegos už pastabas. Diskusijos, mano manimo, buvo labai naudingos. Na ir aš supratau, kad ir kolegos, ir politinės frakcijos norėtų, kad mes parengtumėme ir savo rekomendacijas šiame procese, kad parodytumėme, kaip mes norime tą principą įgyvendinti. Na ir aš susilaikiau nuo siūlymų formulavimo, tačiau ponė Neits sako, kad e, gyvenimo praktiniai dalykai, apie tai kalbėjo ir ponė Dekaiser, ponė Gomeš ir ponė Neits. Taigi, kiek suprantu, mums teks eiti tą linkmę. Ir aišku, diskusijos matyt bus sudėtingesnės, bet e, jos tikrai yra labai reikalingos. Pritariu poniai Neits ir poniai, ponui Silafrankai, neitskir ponui Silafrankai, dėl to, kad svarbiausia reikia suprasti, ką tai reiškia mūsų vidaus politikai, kaip mes užkertame kelią genocidui, kokia čia yra mūsų atsakomybė ir ar turime tam pakankamai priemonių. Aš manau, kad tai yra klausimai, kurių turime klausti. Prevencinės priemonės, prevenciniai būdai yra esminis dalykas, jeigu norime, kad ši savoka būtų uh, patikima, o ne pretekstas kariniai intervencijai. Na ir dėl kitų dalykų Mendes Devaja kalbėjo apie genocidų prevenciją, labai konkrečias humanitarinės nelaimės. Aš pritariu, kaip tikriausiai pastebėjote, aš niekur nekalbėjau apie konfliktą Malyje. Ir mes turėtumėme nemaišyti čia skirtingų situacijų. Taigi, dėkoju už pastabą. Na ir jeigu turėtumėte pastabų, pakeitimo, aš mielai juos integruočiau. Tai, ką e, ponas Salafrankas sakė dėl to, kad reikia veikti su kitais, o ne pavieniui, taip sveikintinas dalykas, ES turi dalyvauti platesnėse jungtinių tautų diskusijose dėl veiksmų ir taip pat kiti regioniai veikėjai, Afrikos sąjunga, Arabų lyga ar kiti organai, jų veikla būtų skatintina. Pone De Kaiser, pone Gomeš kalbėjo apie tai, kad atsakymai nebūtinai proporcingi problemoms, bet aš pirmiausia bandau išsiaiškinti, ar tą būtų galima padaryti per institucinį dialogą. Uh, Bet jeigu, kaip jūs sakote, parlamentas kažką galėtų padaryti, tai puiku, aš mielai išklausyčiau jūsų pasiūlymų. Ir turiu ir savų pasiūlymų. Taigi dėkoju už diskusijas ir dabar lauksiu pakeitimų. Dėkui. Ačiū. Ketvirtadienis, 12 valanda yra pakeitimų pateikimo terminas. Kągi, Niekas tam neprieštarauja. Dabar šeštasis darbo atvarkės punktas yra pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 12 metų pažangos ataskaitos. Ponas Hauetas yra pranešėjas. Žodis jums. Pakeitimų patikimo terminas buvo 28 sausio 6 valanda po pietų. Thank you very much, President. Um, Pone pirmininkė, norėčiau pirmiausia papasakoti apie savo apsilankymą šalyje prieš daugiau nei savaitę. Kaip komiteto pranešėjas, atsižvelgiant į politinės krizės kontekstą, krizės, kuri šiuo metu vyksta, kaip tikriausia komiteto nariai prisimena, gruodžio 24 dieną buvo Skopijoje parlamentarai išvaryti iš parlamento, kai kurie parlamentai buvo išvaryti iš, iš e, parlamento ir tai sukėlė samišį tarp svarbiausių partijų. Ir buvo tiesiog viena, viena partija apkaltino kitą, o pagrindinė opozicijos partija pasitraukė iš parlamento ir pagrasino boikotuoti vietos rinkimus, kurie turėtų įvykti kovo pabaigoje. Tai yra tikrai nepageidautini įvykiai ir šis komitetas, ir kolegos parlamentarai, ir komisaras, ir valstybės narės bando daryti įtaką, bando padėti partijoms išspręsti problemas. Ir dabar jau eina vasaris į pabaigą, tačiau pažangos nėra, nematome. Aš susitikau su visomis politinėmis partijomis privačiai ir gan išsamei ir galiu pasakyti, kad susitikimai buvo geri ir konstruktyvūs. Aš viešai daug pasisakiau ir išsintinėjau tuos pareiškimus politinių frakcijų šešėliniams pranešėjams. Ir taip pat dar norėčiau pasakyti, kad tikrai labai apgailestauju dėl to, kad kokia susiklosti politinė situacija ir kad tai kelia riziką pažangai ateityje. Aš taip pat savo pareiškime kreipiausi į politinės partijas ir kad būtų pripažinta Briuselėje pasiekta pažanga. Sveikinu tai, kad politikai šalyje kalbasi su manimi apie tą pagreitį, kuris uh, buvo įgytas, bandant išspręsti pavadinimo klausimą ir norėčiau, kad tas pagreitis nebūtų prarastas dėl dabartinės krizės. Aš teigiau ir laikausi nuomonės, kad tai yra istorinė galimybė, kad Birželio taryboje būtų priimamas pozityvus sprendimas, tačiau jeigu įvykiai šalyje per, pastaruo, per pastarasias dienas neleis siekti pažangos ir pasiekti tokio sprendimo, tuomet e, tiesiog gali mums būti sunku pasiekti apskritai kokios tai pažangos jau net kelis, net kelis metus. Taigi, norėčiau pasakyti, kad tai, kas įvyko gruodžio 24 dieną, kelia esminius klausimus dėl šalies demokratinio patikimumo, tačiau Europos parlamentas ne netiki rinkimų boikotu šioje ar bet kurioje kitoje šalyje ir aš tikiuosi, kad plačiai komiteto nariai man pritars dėl to, dėl tokio mano pareiškimo. Aš e, prašiau, kad būtų pasitelta politinė valia konfliktui, valia konfliktui išspręsti ir, ir teigiau, kad politinės valios dėka konfliktą būtų galima išspręsti. Taip pat pareiškime teigiu, sunkia širdimi, kad e, jeigu krizinė situacija nebus išspręsta, tuomet aš, pirmininkė Brokai, aš šiandien oficialiai pateikiu pasiūlymą, kad Europos parlamentas atidėtų balsavimą komitete, dėl, kuris turėtų įvykti po kelių savaičių, e, dėl mano pranešimo ir aš tą darau be jokio entuzijazmo, tiesiog dėl to, kad tai atspindi realybę. Aš noriu kad komitete būtų patvirtintas ir parlamente būtų patvirtintas pranešimas, kuris būtų pozityvi rekomendacija e, apie šią šalį, tam, kad būtų e, pasiekta pažanga. Ir aš manau, kad atsižvelgiant į padėtį šalyje, yra įmanoma netgi, kad komitete bus parengta neigiama ataskaita, neigiama rekomendacija. Ir aš to nenorėčiau, taigi aš tikiuosi, kad pranešimo balsavimo atidėjimas nusiųstų labai aišku signalą partijoms Skopjeje, kad mes pritarėme ir remiame šalį, tačiau norime išspręsti politinę krizę. Ir, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, padėkoti šešėliniams pranešėjams, kad e, vyko konsultacijos su jais dar prieš man išvykstant į Skopiją. Kai kurie iš EPP Aldė ECR, GUE, Žaliųjų ir socialistų. Visi jie pritarė tam, kad balsavimas būtų atidėtas, kurį aš dabar siūlau. Niekas to nedaro entuziastingai, tačiau mes bendrai manome, tikiuosi, kad mūsų vienybė bus išklausyta Skopijoje visų veikėjų susijusių su tuo konfliktu. Pirmininkė, aš visgi Norėčiau pakomentuoti dar šiandien pakeitimus trumpai, išklausyti kitų kolegų. Aš vis dar padėjus pritarus sekretoriatui norėčiau rytoj pradėti ruošti kompromisus, nes aš norėčiau, kad būtų parengtas pranešimas, jeigu galiausiai pasikeisų situacija šalyje. Uh, Pakeitimų yra nemažai, aš visų jų nekomentuosiu, dar išklausysiu tai, ką pasakys kolegos diskusijose, jiems atsakysiu kiek, kiek įmanoma tiksliau. Nenorėčiau pasakyti. Septintasis žaliųjų pakeitimas, jame kalbama apie dvišalį klausimą, pavadinimo problemą, kurios turi, ta problema turi būti išspręsta iki stojimo pabaigos ir dabar komisija pradėjo dėrybas Tačiau aš nemanau, kad mes čia turėtumėme laikytis komisijos e, darbo tvarkės. Devynis Stojanovo pakeitimai dėl Bulgarijos pozicijos. Aš kreipiuosi į kolegą su prašymu. Devini iš šešiolikos konsultuojamų dalių susiję vien tik tai su Bulgarija ir tai yra neproporcinga. Uh, šalies įstojimas nėra susijęs vien tik tai su Bulgarija ir tai nėra nei proporcinga, nei konstruktyvu teikti tokius pasiūlymus dėl konstatuojamųjų dalių. Ir kitiems kolegoms bulgarams norėčiau pasakyti, kad daugelis jūsų kreipėsi į, mus, į mane siūlė pakeitimų ir bandė išreikšti savo interesus, tačiau likime konstruktyvūs. Ir aš tikiuosi, kad bulgarai galiausiai bus pasirengę susėsti ir e, sus, sulygti dėl tų e, E, kompromisinių pakeitimų, kurie nebūtų provokuojantis, destruktyvūs ir leistų parengti subalansuotą rezoliuciją. Aš savo nuomonės nekeičiu. Dėl pirmojo punkto, jūs praeitais metais tikriausiai prisimenate, kad aš kalbėjau apie tai, kad yra toksai parlamento įsipareigojimas dėl dėrybų pradžios. Ir dėl dabartinės politinės situacijos kolegos bandė keisti tą įsipareigojimą. Ir tai tiesiog rodo, kad reikalinga atidėti balsavimus dėl, dėl pranešimo. Na, aš norėčiau pasakyti, kad aš, kaip ir suprantu tuos narius, kurie pasirašė 26 pakeitimą, manau, kad jį būtų galima apjungti su mano 36 pakeitimu ir tas pakeitimas tuomet būtų priimtinas Dėl gerų kaiminių santykių klausimo, vėlgi čia yra nemažai pakeitimų su, su tuo susijusių. 29, 30, 34, 35 yra susiję su tuo klausimu, taigi juos galima būtų jungti kompromisą. Taip pat buvo ir kitų pakeitimų susijusių su gerais kaiminiais santykiais. 9 ir 41 pakeitimai, tikiuosi, kad jie visi bus uh, apjungti ir galiausiai tai bus netgi gal du punktai, kad nebūtų tas vienas punktas per ilgas. Trečias punktas. Žaidimo pakeitėjas. Tas terminas nebuvo primtinas daugeliu kolegų, tai aš paieškosiu gal kito termino. Dėl aukšto lygmens stojimo dialogo. 50 pakeitimas dėl jo apgailestauju, nes aš manau, kad pasiekimų buvo komisijoje ir šalies valdžioje ir reikia tai pripažinti. Ir norint parengti subalansuotą tekstą, aš apgailestaučiau, jeigu 40 pakeitimas būtų patvirtintas. Kornelis ten pakeitimas, aš pritariu tam, kad peržiūros procesas būtų pradėtas, bet nežinau, ar komisija teisiškai yra tam pasirengusi, taigi reikia į tai irgi atsižvelgti čia yra su to susijęs pakeitimas. Dabar politinė krizė. Daug pakeitimų siūlėme, visos faktiškai frakcijas siūlė pakeitimus dėl tos krizės, tai mes turėsime bendrai aptarti juos ir galiausiai galbūt tie įvykiai šalyje leis mums netgi parengti visai kitas formuluotės. Bevisis režimas, pritariu 69, 79, 79, 79 pakeitimams, pritariu tiems pasiūlymams, kad bevizis režimas būtų labai svarbus signalas šiai šaliai ir kitoms regiono šalims dėl iliustracijos įstatymo. Man tai yra svarbus, svarbiausia, kad būtų išsaugotas politinis neutralumas dėl iliustracijos. Daug žmonių teikia pasiūlymus dėl daugetninio švietimo, Aš manau, kad tai galima įtraukti į pakeitimus ir į mano pirm... pakeitimais į mano pirminį tekstą. Dėl tarptautinio teisingumo teismo sprendimo. Tai vyko praeitais metais ir kažin ar ta pasiūlyta formuluotė dabar dar yra konstruktyvi, tačiau aš pritariu nemažai pakeitimų dėl to kaiminių santykių su Graikija, gerų kaiminių santykių su Graikija. Čia vėlgi gal susitarsime dėl kompromisinio pakeitimo. Aš norėčiau pasakyti kolegoms graikams, kaip sakiau, kolegoms bulgarams, kad bandysime konstruktyviai išanalizuoti visus pasiūlymus, kuriuos jūs pateikėte. Galėčiau dar ir toliau kalbėti, bet aš gal mėliau išklausyčiau kolegų, kurie pateikė pasiūlymus. Uh, bet na, dabartinė situacija yra štai kokia. Opozicijos partija vyko, rengė suvažiavimą savaitgalį ir nepakeitė savo pozicijos ir toliau grasina, kad parlamento nariai atsistatydins iš parlamento, jų parlamento nariai atsistatydins iš parlamento vietos rinkimų dieną, taigi panašu, kad jų pozicija nepasikeitė bent jau kol kas. Valdančioji partija, kiek suprantu, paskelbė, kad kandidatų registravimo terminas bus pratestas iki šeštadienio, kad galėtų užsiregistruoti daugiau narių. Opozicijų partijai buvo pasiūlyta sugrįžti rinkimus, tačiau laikantis susitarimo dėl nacionalinių rinkimų, kuriam prieštarauja opozicijos partija. Taigi, kažin ar bus įmanomas susitarimas, bent jau sprendžiant iš to, ką jie viešai pasakė, tikiuosi, kad privačiai jie kažkaip sugebės uh, E, susitarti. Na, o dėl komisijos, įsivaizduoju, kad komisija pati pasisakys, tačiau aš su komisijos atstovais daug dirbau ir dėkoju jiems už bendradarbiavimą. Pats komisaras irgi atidėjo savo vizitą Skopijoje. E, tai buvo planuota pagal e, aukšto lygmens stojimo dialogą, dialogo programą. Ir žinau, kad jis artimai bendradarbiauja su partijų lyderiais, kalbasi su jais Ir jis ir aš, ir tikiuosi mes visi tikimės, kad bus pasiekta pažanga, sprendžiant šią politinę krizę šalyje. Taip, kad mums būtų įmanoma judėti pirmin. Tikėjausi, kad galėsiu pasakyti kitokią kalbą, kad diskusijos bus kitokios ir labai apgalestauju, kad yra taip, kaip yra. Tačiau kad šalia politinių partijų tiesiog žmonės, organizacijos, visuomenė toje šalyje bent jau supranta, kokia rimta yra ši krizė, ne tik kalbant apie šalies vidaus politiką, bet ir kalbant apie bendrai šalį. Ir norėčiau pakartoti tai, ką jau sakiau Skopjeje. Atėjo laikas politinėms partijoms šalies interesus iškelti virš savo politinių interesų. Ir tą turėtų padaryti visos partijos. Komisaras Fiulė pateikė pasiūlymą surenkti tyrimų, sukurti tyrimų komisiją. Aš kaip ir pritariu tam ir tikiuosi, kad šis parlamentas ir parlamento politinės partijos tikiuosi, kad nes, nepalaikys savo giminingų partijų tame konflikte, kad mes tiesiog parodysime, jog esame uh, vieningi šios šalies atžvilgių ir parodysime, kaip įmanoma partijoms laikytis bendros pozicijos. Ačiū. Kukan. Kukan. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti padėkoti pranešėjui ponui Hautui už puikiai atliktą darbą, už jo pranešimą, taip pat ir už jo pristatymą šiandien. Taip pat noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie seka situaciją Makedonijoje ir kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo pateikdami pakeitimus. Kaip kalbėjome ankstesnėme posėdėje, manau, um, pranešimo projektas yra subalansuotas ir sutinku su tuo, kai pranešės vertina pažangą šioje šalyje, rengiantis integracijai į ES. Bet Didysis bet. Um, vidaus politinė situacija šioje šalyje um, buvo ir vis dar išlieka neraminanti. Tie pasikeitimai gali turėti poveikio ir pranešimui. Politiniai pareiškimai po. Um, gruodžio 25 dienos įvykių tikrai nepriartina šios šalies prie sprendimų ir bijau, kad politinė valia siekti konstruktyvaus dialogo kol kas nesurasta. Mane neramina tie pasikeitimai, ypač opoz... tai, kad opozicija boikotuoja parlamentą ir paskelbia, kad boikotuos ir artėjančius vietos rinkimus. Akivaizdu, kad tokioje situacijoje mm, gan palankus integracinių procesų įvertinimas gali būti abie, kvesionuojamas. Tarptaut norint paremti tinkamus procesus šioje šalyje, aš norėčiau kreiptis į Makedonijos politikus, kad jie intensyviau ieškotų sprendimų. Boikotai nėra kelias į priekį ypač kai jie gali pakengti tai pažangai, kurios jau yra pasiekusi ši šalis. Ir čia aš būčiau linkęs pritarti pranešėjo, pranešėjo pasiūlymui atidėti balsavimą dėl šio pranešimo. Bet dar visų pirma turėčiau pasitarti savo frakcijos viduje. Rytoj įvyks pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų sutikimas, kaip taip yra planuojama. Aš manau, kad tai būtų gera proga mm, paieškoti bendro sutarimo, konsensuso dėl to, ką reikėtų daryti mm, dėl šio proceso, dėl šios rezoliucijos, ar atidėti ją. Man atrodo, mus vienyje bendras interesas pasiekti bendrą sprendimą, nes mes norime, kad Europos parlamentas būtų tikrai stiprus, pozityvus žaidėjas, sprendžiant šio šalies situaciją. Nemanau, kad e, šioje situacijoje e, tinkama būtų sveikinti Makedonijos padarytą pažangą integracijos procesuose. E, galbūt Reikia pažymėti tą pažangą, bet vis tik tai reikia galvoti, kad dabartiniai pasikeitimai nepakenktų jos pažangai. Reikia siekti, kad Makedonijos valdžia veiktų dėl e, žmonių interesų, bet panašu, kad dabartinis kelias yra netinkamas. Dėl pranešimų ar pakeitimų aš labai bendrai kalbėsiu. Kol kas mes dar nematėme kompromisų norėčiau paminėti, kad mm, norėčiau kalbėti apie pranešėjo mm, paminėtus dalykus dėl pavadinimų Fairom ir Makedonijos, dėl šios šalies pavadinimo. Jeigu mes sutartumėm toliau žengti su tuo pranešimu, kaip numatyti, tai aš sakyčiau, kad taip, kad neparemsiu tų pakeitimų, kurie galėtų pabloginti uh, vidinę politinę situaciją šalyje tikrai nenorėčiau paremti tų pakeitimų, kurie yra vienapusiški ir gali tik sustiprinti įtampą šalyje. Čia aš kalbėčiau apie Bulgariją, Graikiją ypač. Ir galiausiai manau, kad nežiūrint to, kad šalis yra politinė klavėtė, mes turime skatinti tokias. Um, to, kad toliau būtų daroma pažanga dėl ES uh, integracijos ir dėl klausimų sprendimo su kaiminėmis. Thank you, Chair. <clears throat> And uh, thanks to Mr. Howitt for all his work. Pone, Pone Konelise, noriu padėkoti už visą atliktą darbą ir noriu pasakyti, kad kelionė į Makedoniją buvo tikrai naudinga. Aš pritariu pranešėjo pasiūlymams tikrai yra pagrindo taip elgtis, nes Graikija, dėl pavadinimo, Graikija iki šiol buvo vienintelė valstybė, kuri priešinosi dėryboms šiuo klausimu. Makedonijos politikai tikėtina gali patys pradėti protestuoti. Kriterijai dėrybų pradžiai yra demokratijos užtikrinimo kriterijai. Jeigu tam iškils pavojus, mes imsime patys savo kenkti. Net, net jeigu Graikija e, sutiktų pradėti dėrybas, nekreipdama dėmesio į pavadinimo klausimą, būtų protinga palaukti šiek tiek ir leisti politikams šalyje dar pasitvarkyti, įvesti tvarką. Dėl keleto pakeitimų. Septintasis pakeitimas. ten pasakyta, kad pavadinimo klausimą reiktų spręsti e, stojimo proceso pabaigoje, prieš pat prisijungimą. Jūs minėjote pakeitimus žodžiu. Norėčiau su jais susipažinti. Aš nesirašiu jų atmesti tiesiog taip, bet gali būti, kad tiesiog išsiskirs nuomonės. Nes man atrodo, kad tą klausimą reikia išspręsti iki įstojimo, bet jis turi būti atsitas nuo stojimo nuo paties stojimo proceso. Stojimo procesas turi būti grindžiamas tik kriterijais. Todėl e, bandymas teikti, kad pavadinimo klausimą reiktų spręsti stojimo proceso pradžioje ar pabaigoje, susiję jį su stojimo procesu, tai neteisinga. E, toliau 53 pakeitimas. Jūs sakote, kad teisės peržiūros suderinamumo procesas negali prasidėti be tarybos pritarimo. Mes prašėme, prašome tarybos paprašyti komisijos nedėlsiant pradėti tikrinimo procesą, kad e, būtų kad Makedonijos politikai pademonstruotų pasiryžimą vykdyti reformas, nežiūrinti tai, net jeigu Graikija vis dar priešintųsi šiam procesui. Galima visą tai panagrinėti ir išsiaiškinti, ar e, ši situacija neprieštrauja sutartims. Ponas Huntis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už naujausią suteiktą informaciją apie padėtį e, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Tikrai neramina tai, kad tai šaliai nepavyksta išbristi iš politinės krizės. Rengiau pranešimą apie Albaniją ir aš ir manau, kad tose valstybėse susidariusi panaši padėtis. Albanijoje taip pat buvo susidariusi politinė krizė ir nebuvo galimybės progresuoti, eiti priekin. Bet kalbant apie pačią krizę, norėčiau pasakyti keletą dalykų. Visų pirma, kol ta politinė krizė tęsiasi, ir aš tikiuosi, kad ji greitai bus išspręsta, negalime imtis svarstyti esminių problemų, tų, kurias čia minime dėl kurių nuomonės išsiskiria. Tai yra skirtumai, kurių dar neišsprendėme. Toliau tikiuosi, kad iš krizės bus išbrista kiek įmanoma sparčiau, kad būtų galima imtis esminių, bazinių klausimų, bet kad tai būtų įmanoma, reikia, kad suinteresuotos pusės politinės partijos šalyje mobilizuotų savo jėgas, spręsdamos politinę krizę ir ją išspręstų. Atrodo, kad krizė taip pat šią krizę taip pat lydi ir socialinė bei ekonominė krizė. Todėl šiame pranešime turime akcentuoti, kad socialinė ir ekonominė krizė krizė taip pat yra konstatuojamos. Jūs minėjote, kiek uh, žmonių neturi darbo šalyje. Tokių yra apie 60 procentų. Todėl reikia ieškoti um, priemonių, kaip tą situaciją spręsti. Reikia susidaryti, patikti aišku tų socialinių ir ekonominių problemų vaizdą, nes jeigu to nepadarysime, negalėsime išspręsti ir politinių, politinės krizės iš jos išbristi norėčiau pakalbėti apie problemą, kurią visada minime, kalbėdami apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Kolegos, man atrodo, kad būtų e, klaidinga svarstyti šios valstybės integracijos procesą kontekste, kuriame e, Graikija priešinasi. Ir e, aš nenorėčiau palaikyti, aš nenoriu palaikyti dabartinės Graikijos vyriausybės pozicijos, nei ankstesnių Graikijos vyriausybių pozicijos. Negalima tokiu pagrindu e, vetuoti šio klausimo, vetuoti šio sprendimo. Taip pat norėčiau, kad pranešimo autorius nepamirštų ir kitų svarbių dalykų. Bet kokiu atveju kalb, prasidėjus stojimo integracijos procesui turime daryti viską, kad ne, nepagilintume problemos. Pavadinimo klausimas turi būti sprendžiamas jungtinių tautų kontekste. Kitų galimybių nėra, būtent taip reikia šį klausimą spręsti. Ir man atrodo, kad e, elgdamėsi kitaip niekam e, nepasitarnausime. Būtent tuo klausimu ir pasiūliau pakeitimą. Makedonija ir Makedonijos e, pavadinimas e, naudojamas jungtinėse tautose kažkas taip teigia, tačiau jungtinėse tautose šis pavadinimas naudojamas tik tam tikrame procese. E, laik, tik tai tam, tikro, tam, tam tikrame kontekste ir negalime tokiu būdu šios problemos bandyti spręsti. Būtent tai norėjau pasakyti. Ir norėčiau pabrėžti, kad jeigu mes teigiame, kad pavadinimo problema yra Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Graikijos problema, dvišalė problema, ją reiktų spręsti pasitelkiant tarptautinės procedūras, gerus, remiantis gerais kaminystės santykiais, konstruktyviai ir norėčiau prašyti pranešėjo peržiūrėti to klausim, formuluotės tuo klausimu. Taip pat norėčiau kai ką pasakyti apie ekonominę situaciją, kurią reikia atsižvelgti. Ir aš pateikiu pakeitimą šiuo klausimu ir nenoriu per ilgai kalbėti. Ponas Tenakas. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Richardui Howardui, Hauvitui. Jis pa parengė e, tikrai tokį, sakyčiau, e, pranešimą, kuriam gali pritarti visi. Draugės su kolegomis patikėme nemažai pakeitimų. 31 pakeitimas yra dėl klausimo susijusio su svarbiu principu apimančiu dvišalius klausimus. E, kurie netrukdo šaliai siekti pažangos, jeigu jį nori prisijungti prie ES ir įgyvendina reikalingas reformas. Taip pat 33 e, pakeitimas, 43 pakeitimas dėl regatos principo, 107 pakeitimas jūs tikriausiai jums aktualus ir gali būti, kad dėl to bus bals, kad tuo klausimu bus bals, pagrindu bus balsuojama dėl pranešimo svarstymo atidėjimo, jeigu bus e, apaleista vyriausybė ir skelbiami visi nauji rinkimai, siūlymai boikotuoti parlamentą, man atrodo, nieko nepagristi. 121 pakeitimas dėl teisinės reformos, 120 329 daugia su Makovei teikėme pakeitimus dėl kovos su nu, organizuotų nusikalstamumu kadangi rengiau pranešimą dėl Jotkalnyjos, Jotkalnyje net nebuvo kandidatė, o Makedonija jau buvo tuo metu kandidatė prieš keltą metų. Ir dabar mm, Makedonija praėjus keliams metams nesugeba, negali nieko pasiekti, pasistumėti dėl pavadinimo klausimo. Mes bandysime komitete pabandyti pasiekti pažangos jeigu tik šalyje bus išspręsta parlamentinės demokratijos krizė e, santykiuose su opozicija, tuomet parlamentas galėtų pateikti rekomendaciją tarybai pradėti dėrybas su Makedonija ir inicijuoti stojimo į ES procesą. Pone Ženaku. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šią diskusiją jau buvome surengę. Kalbu apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Ir šiandien iškyla klausimas suvokti, kokios problemos iškyla šiai valstybei. Ar tikrai Graikija yra pagrindinė problema? problema ir problemas tai išvardintos pranešime, teismų sistemos, e, nepakankamai geras darbas, korupcija, nepakankamas e, spaudos laisvės užtikrinimas bei žurnalistų, nepakankama žurnalistų laisvė. Taip pat ir procedūra susijusi su šalies pavadinimo klausimu. Tai nėra dvišalis klausimas, tai yra tarptautinis klausimas. E, jo sprendimas vyksta jungtinėse tautose ir jo išsprendimui priešinasi pati valstybė. Paskutinėme susitikime su šalies vadovu Graikija uždavė klausimą, į kurį nesulaukėme absoliučiai jokio atsakymo. Realybėje viskas nėra taip uh, rož... piešta rožinėmis spalvomis. Bet teorija, kad esą tos šalies įstojimai į ES priešinasi Graikija, yra nieko nepagrista. Reikėtų viską matyti šiame kontekste. Šios šalies politinė sistema yra uh, įdinga. E, yra problemų dabar ir parlamente. Ar reikėtų balsuoti dėl to, kad, e, pavyzdžiui, iki birželio mėnesio viskas tik pasikeisim ir galėsime pranešime suformuluoti teigiamas rekomendacijas? Nemanau, kad būtent toks požiūris būtų teisingas pasirinkimas. Aš nemanau, kad jis atitiktų tikrovę. Ir todėl rekomenduoju komitetui siūlau komitete mums balsuoti, nes ten tame pranešime pristatyta realybė. Kodėl reiktų realybę slopinti? Ar tai, tai būtų mūsų supratimas apie tai, kas yra politinė realybė? Ar tokią poziciją norime užimti? Nenoriu primesti kažkokios politinės pozicijos, bet manau, kad ji kol kas nėra. Uh, neatspindi, kad ji kol kas neatspindi realybės. Mums mes privalome kalbėti apie tai, kokia yra realybė, o realybėje matome, kaip viskas atrodo šiame pranešime, apie tai ir kalbama. Nemanau, kad reikia atidėti šio pranešimo priminėjimą, e, viliantis, kad kažkas pasakys, kad problemas išsispręs savaime. Situacija pati savaime nepasikeis ir neišsispręs. reikėtų nusiųsti tuos, kurie bejoja, apsilankyti toje šalyje, įsitikinti, kaip viskas yra vietoje, įvertinti, kokią politiką gyvendina esantis valdžioje ir kaip elgisi su opozicija ir kokia yra jų politika šalies viduje ir šalies ribų ir Ir apie tai turime kalbėti ir vertindami geros kaiminystės e, kontekstą. Ar mes norime primti tą šalį į ES, kad išspręstų savo problemas, ar ji turi spręsti problemas prieš įstodama į ES? Ponas Kačiu, ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasakinti pranešėją poną Richardą Haultą ir pripažinti, kad jam sudėtingas darbas teko, nes yra daug problemų ir jis tikrai skiria labai daug dėm energijos ir dėmesio šiai šaliai. Bet žinoma, mes visi domimės stojimo procesu. Tokiame, svarb... kai kalba eina apie tokį svarbų regioną, vakarų Balkanus, nes tai aktualu ir ateičiai. Dabar kalbant apie pasiūlymą dėl atidėjimo. Aš manau, kad situacija nėra nusistovėjusi dar. Taigi bent jau dėl šios priežasties bandy, turėtumėme pabandyti palaukti ir pažiūrėti, kaip bus toliau. Tačiau atvirai norėčiau pasakyti, kad yra dalykų, kurie nebuvo pastebėti šalyje kurį laiką. Galbūt tas pavadinimo klausimas. Ir buvo manančių, kad viskas yra gerai bet kolegos jau apie tai paminėjo. Ir man neramu dėl demokratinių standartų, kalbant apie santykius su žmonėmis, kurie yra, prie, save priskiria kitai etniai kilmiai. Yra kažkokiu tai nacionalistinių planų, kuriuos matome Skopijoje. Tačiau visą tai tarsi buvo atidėta į šoną. Ir staiga gruodžio mėnesį, nors ne visi kolegos apie tai žino ir ne visi gal žino detalės, tačiau gruodį vyko svarbių dalykų. Tikiuosi ne tik Europoje, bet visur pasaulyje, jeigu policija yra iškviečiama į parlamentą, kad išmestų parlamento narius iš pastato, pridursiu, kad žurnalistai prieš tai buvo išmesti iš pastato, kad nematytų, kas vyksta. Tai faktiškai čia mūsų pozicija turėtų būti aiški. Aš e, neišgirdau nei komisijos, nei pranešėjas apie tai kalbėjo, bet komisija ne. Tik Karlas Biltas pasisakė po tų įvykių. Ir kai mes kritiškai vertiname opoziciją, kad jie negrįžta į parlamentą ir panašiai. Taip, teisingai mes elgiamės. Ir norėčiau, kad mūsų požiūris būtų subalansuotas. Bet kaip jūs elgtumėtės, jeigu jūs iš parlamento išmestų? Ir tada tos pačios partijos būtų paprašyta sugrįžti į procesą. Mes, aišku, galime pasakyti, ką mes manome apie tuos įvykius. Tai, kad policija iš parlamento išmetė parlamentarus. Ir galime savo paaiškinti, bandyti savo paaiškinti, ką galėjo policija ten daryti be, be įsakymo iš aukščiau. Taigi įsigilinkime, jeigu norime likti konstruktyvus. Nes priešingų atveju niekas neišsispręs ir kažin ar pasieksime rezultatų. Turime daryti tą spaudimą ir turime pasisakyti dėl demokratinių standartų šioje šalyje, ypatingai šios vyriausybės standartų.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 Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, kalbame apie komisijos pažangos ataskaitą. Komisijos pažangos ataskaitą apie 12 metus. Būtent tuo met Makedonija, Makedonija ir dar kartą sakau Makedonija, padarė neįlinės pažangos. Būtent taip ir teigiama pažangos ataskaitoje, nepamirštant problemų po metų mes jau kalbėsime apie šių metų reikalus ir šias problemas. Pone Hauitai, ponas Hauitas, mano manimo, puikiai atliko darbą, mums pateikė subalansuotą tekstą ir aš pritariu jo nuomoniai ir visapusiškai remiu jo poziciją. Būtent, kad mes čia neturėtumėme žaisti to konflikto situaciją, taip kaip tai yra daroma toje šalyje. Mes Makedonijos partijoms turime projekti, kad mūsų linija ir, yra bendra ir jos esmė yra laikytis kriterijų. Ir kad mes tikimės, kad Makedonijos partijos bendradarbiaus dėl stojimo į Europos Sąjungą ir nesielgs neatsakingai ir nebandys žaisti savo vidaus reikalais ES stojimo proceso sąskaitą. Neturi eksportuoti savo domestinių pro, vidinių problemų jie į ES. Aš manau, kad parlamente mes vieningai laikysimės pozicijos ir ponas Hautas labai teisingai suformulavo tą mūsų poziciją. Uh, atid, balsavimo atidėjimo mintis galbūt yra protinga ir aš norėčiau jai pritarti. Tačiau aš suprantu pono Haujuto abejonės, didžiulės abejonės. Mano abejonės išaugo antroje diskusijų dalyje nes kyla pavojus, kad tas protingas atidėjimas gali būti neteisingai suprastas, juo gali netgi būti pasinaudota netinkamai. Ir turiu pasakyti, kad taip neturi būti. Ir neturi būti neteisingai suprastas šis balsavimo atidėjimas tų, kurie praktikuoja boikotus šalyse, kurie praktikuoja provokacijas. Tikrai jiems netur, jų neturėtumėme apdovanoti ir neturėtumėme raginti ir toliau bo, imtis to boikoto ir provokacijų. Atidėjimo mintis yra ne apdovanoti tuos, kurie sukūrė problemas, atidėjimo mintis yra tiesiog skatinti konsensusą. Ir kitas dalykas, atidėjimo idėja nėra skirta tam, kad tarybai siūlytumėme dar toliau atidėti dėrybas. Pone Čianako visuomet kalbėjo apie stojimą. Mes nekalbame apie stojimą, ponė Genako. Po dešimt, dešimties šalies kandidatės statuso metų atėjo laikas praėjus tiem dešimt metų pradėti dėrybas. Apie tai čia eina kalba. O pranešimo balsavimo atidėjimas keliomis savaitėmis neturėtų būti pretekstas pasireikšti tiems, kurie nori atidėti tas, e, tą stojimą neribotam laikui. Ir dar vienas dalykas, kuris neturėtų sukelti nesusipratimo. Pranešimo atidėjimas neturėtų būti naudojamas stojimo dėryboms atidėti. Ir taip pat neturėtų būti naudojamas bandant ir toliau e, išlaikyti tuos ginčius dėl pavadinimo. Nes norėčiau aiškiai pasakyti, pavadinimo problemos nėra. Tai nėra nei dvišalis klausimas, nei europinis, nei tarptautinis klausimas. Graikija yra vienintelė šalis kuri pripažįsta, kad egzistuoja pavadinimo problema. Pavadinimo problema egzistuoja tik tam tikrų Graikijos politikų galvose ir atėjo laikas baigti tuos dalykus. Buvo pasiektas sutarimas e, už uždarų durų dėl pavadinimo. Tačiau mes Bavarijoje save laikome ir vadiname bavarais ir niekas mums ne, neuždraus to daryti. Lygiai taip pat niekas negali neleisti makedoniečiams vadintis makedoniečiais, makedonais. Taigi aš pritariu atidėjimui, ponia Haulitai. Bet tuo nereikia piknaudžiauti. postpone the vote. Yeah. Uh, our shadow Norika. Uh, dėl atidėjimo. Balsavimo atidėjimo mūsų šešėlinio pranešėjo nėra, jo pranešėjos nėra, tačiau norėčiau pasisakyti jos vardu. Norėtumėme padėkoti už darbą, parengus puikiai subalsuotą pranešimą, už visą entuzijazmą ir pozityvę energiją, kurią įdėjote į Makedonijos klausimą, tam, kad būtų sukurta kur kas geresnė atmosfera. Kita vertus, norėčiau pasakyti, kad aukšto ligmens politinis dialogas negali papildyti stojimo proceso. Būtent mes to galiausiai juk ir siekiame. Tačiau pastarieji įvykiai dėja sukuria naują situaciją. Jūsų pranešimas yra labai pozityvus, mes jums pritarėme, tačiau jis tampa uh, virtualiu, nes realybė absoliučiai kitokia, neigiama, negatyvi ir atotrukis tarp realybės ir jūsų pranešimo gilėja kas kart. Dėl to mes manome, kad atidėjimas yra geras kompromisas ir aišku visuomet e, vyks kova dėl tam tikrų reinterpretacijų, kodėl buvo atidėtas balsavimas ir panašiai, tačiau Yra ir kitų dalykų, kuriuos norėčiau paminėti. Stefanas Stanino čia lankėsi daug kartų. Komisaras bandė susitarti dėl iš ankstinių sąlygų, dėl to, kad būtų nusustas pozityvus signalas ir galiausiai jis buvo priverstas atidėti savo atsistatydinimą. Ir dabar situacija vis gilėja, Makedonija politinė prasme skęsta skęsta į politinį samišį. Ir aš norėčiau kreiptis į politinį elitą Skopijoje ir paprašyti jų pažiūrėti į veidrodį ir nekaltinti vieniems kitų. Jiems reikalinga surasti sprendimą. Norėčiau dar kai ką paminėti iš vakarų balkonų. Serbijos premjeras, Kosovo premjeras. Kas kart susitinka, jie penkis kartus susitiko čia Bruselėje kovo mėnesį šeštą kartą jie susitiks. Tai yra aukšto likmens dialogas ir rezultatai puikūs ir susitarimas yra įgyvendinamas. Tačiau čia jie tarpusavyje nebendrauja. Taigi, atėjo momentas, kai reikia nusiųsti aišku signalą. Dabar persiu prie savo kalbos, nes norėčiau pasakyti šį beitą apie nacionalinį identitetą ir noriu kalbėti slavų kalbą. kaip visi žinote, esu iš Slovenijos ir dabar kalbu sloveniškai. Priklausau slavų tautų šeimai. Tai buvo vakarų Balkanuose visai neseniai. Buvo dvi slavų tautos - bulgarai, makedonai. Jie visi meldėsi tiems patiems šventiesiems, turėjo tuos pačius poetus, rašytojus, eidavo į tos pačius vienuolinus, o dabar staiga išgirstame, kad makedonai nėra jau slavai. Jie kalba slavišką kalbą, kirilica rašo ir ten gramatika yra ta pati ir sakoma, kad jie staiga nėra slavai. Tai kaip tada yra su bulgarais? Politinis elitas Makedonijoje turėtų suprasti, kad jie daro žalą ir santykius su kaimynais daro toksiškais. Jeigu, jeigu kitos vakarų Balkanų šalis, slaviško šalis, bandys perrašyti istoriją tokiu būdu, tai tada galiausiai visa Europa bus balkanizuota. Pačia blogiausia žodžio prasme, to žodžio prasme. Dėl to aš ir manau, kad atėjo metas kreiptis į valdančiasias partijas ir į opoziciją, kad jie grįžtų iš tų prieš istorinių laikų, kad jie sugrįžtų į šiandieną ir kad jie leistų mūsų Europos parlamente patvirtinti pranešimą 12 metams, tokį, koks jis yra. Pažangos ataskaita 12 metams tokį, koks, kokia ji yra. Tačiau turi kalbėtis ir pozicija, ir opozicija, nes tik tuo met galėsime pritarti pranešėjų, padėti komisijai ir tarybai atsižvelgti į rekomendaciją ir paskelbti datą Makedonija. Žinau, kad mano žodžiai išeistų Makedonus ir žinau, kad pranešėjai tikrai bus labai sudėtinga. Tai bus didžiulis iššūkis ir tiems, kuriems reiks nuspręsti, ar skelbti tai ar ne, tačiau tik Makedonija gali savo padėti, pad... Bulgarijai ir kitoms šalims, tam, kad būtų pozityviai įvertinta jų pažanga ir paskelbta data. Ačiū ir sveikinu panašiai. Ačiū. Dabar George Kumutsakos. Thank you, Chair. Um, the political... Ačiū pirmininkė. Politinė situacija Skopijoje yra labai problematiška. Institucijos vargiai dirba, demokratiniai standartai yra kasdien pažeidinėjami. Ir bendrai, na, aišku, demokratija yra svarbiausias dalykas. Jūs, pirmininkė, jūs savo pasisakymę apibūdinate situaciją ir sakėte, kad nežiūrint to, nereikėtų jų apgauti, nereikėtų juos atgrasyti nuo tolesnės pažangos. Bet žiūrėkime, kokia dabar yra tokia nemaloni situacija. Buvo tikimasi, kad viskas gerai, sklandžiai vyks e, Fairom. Jūs sakote, mes sakome, kad reikia siūsti pozityvius signalus, reikia skatinti juos toliau tęsti tą darbą. Uh, Tačiau, kai a, situacija iš blogos pasikeitė į baisę, mes vėl sakome, reikia jau neapgauti, bet reikia apsispręsti mums patiem. A, tai vis tik tai, ar viskas gerai klostosi ir tada mes juos skatiname, a, o kai kažkas yra negerai, tai mes juos atgrasome nuo tų blogų pasikeitimų ir kritikuojame, prasmingai kritikuojame. Juk negalime visą laiką siūsti pozityvių signalų, nežiūrint, e, ko, kas ten vyksta toje valstybėje. Dar vienas komentaras. Vienu metu Graikija buvo užsipuolę kai kurie kolegos, tai dabar aš noriu jų paklausti. Kas tuomet pasisakė paskutinė Europos vadovų taryboje ir priemė tokią poziciją, kad dar nereikia pradėti um, dėrybų. Ar tik Graikija? Ne, dar viena kaiminė valstybė - Bulgarija. Dar sakyčiau, ir kai kurios kitos valstybės narės, na, nelabai norėjo, e, kad tos dėrybos prasidėtų, bet e, aišku, Graikija ir Bulgarija kartu pasakė. Bet tai. ir mes žinome, kokiu problemu turi būtent to valstybė su farom. ir Albaniją dar žinome, taigi tris valstybės - Graikija, uh, Bulgarija ir Albanija turi problemų. Ir kaip taip yra, dabar mes pirštais badome į du partnerius - Bulgariją ir Graikiją. Tiesa, dar yra Albanija. Ir sakome, juk mm, čia yra kaiminystės klausimai, vienintelis e, protingas čia yra tik tai Manas Revskis. Aš nežinau, labai keista. Ir paskutinis dalykas, kaip panas Kukan paraginote, mm, kad Makedonijos politikai padarytų tą, padarytų aną. Ar jūs bent susimastėte, kad jūs užplūs laiškai iš dešimčių um, um, mano kolegų Graikijos parlamente atstovaujančių Makedonijai? gal net ir dešimtis, o šimtai laiškų jūs užplūs. Na, bent jau dešimtis tai tikrai, bent kelios dešimtis uh, mm, makedonų Donijai atstovaujančių Graikijos parlamentarų tikrai jum parašys, nes būtent todėl, kad mes vartojame būdvardį Makedonijos tekste. Iš tikrųjų, situacija yra labai sudėtinga, labai komplikuota. Aišku, mūsų strateginis tikslas yra, kad ši šalis įstotų į ES, bet tik su sąlyga, jeigu bus išspręstos visos problemos štai ką aš norėjau pasakyti, tiesiog mm, dar vieną dalyką Tiesiog norėjau pridurti savo nuomonę, dar savo pasisakymą prie tų labai išmintingų žodžių, kurie, kurios pasakė Jano Kudakis. Thank you very much, Mr. Kukan. Uh, first of all, uh, very positive. Lenkovič. Ačiū. Pon, galiu prisidurti prie visų tų. Uh, gerų žodžių išsakytų pranešėjų ponui Hobbit. Jis tikrai labai nuosekliai siekia, kad Makedonija priartėtų prie ES ir aš puikiai žinau iš, iš asmeninių ryšių taip pat, e, kopiai uh, dirbame ir turiu dabar pasidalyti uh, Kroatijos patirtimi per pasarosius 15 e, metų. 2000 metų lakrušio 24 dieną buvo sudarytas pirminis Zagrebė susitarimas ir mums tai buvo uh, tas išeities taškas, kur buvo pasistengta išvengti eufemizmų, kalbant apie ES perspektyvą mūsų šalims. Ir šiandien Kroatijai beliko tik keturi mėnesiai iki stojimo datos. Tačiau scenarius mūsų bičiuliams iš Makedonijos buvo tikrai visiškai netoks Ir tai, kad jie yra šalis kandidatė nuo 2005 metų ir kad nuo 2009 komisija nuolat ragina pradėti dėrybas su šia šalimi, tai reiškia, kad toks scenarius tikrai e, nepriimtinas daugam. Tad neturėtumėm stebėtis dėl to, kad yra vėluojama kai kurias reformas įgyvendinti. Ypač, kai m, mm, žiūrime, pavyzdžiui, kai e, komisija siūlo pradėti aukšto lygio dialogą su Makedonija, Ką tai reiškia? Ar tai yra tinkamų institucinių santykių pakaitalas, turint omenyje tinkamas stojimo dėrybas? Tad šis pranešimas, kuris mūsų manimų labai gerai apima visas komisijos išvadas padarytas praeitų metų spalį, manau, atveria kelią į priekį. Mes galvojame, kad opozicija uh, turėtų sugrįžti atgal į parlamentą, nes parlamento boikotas tikrai nėra būdas išspręsti problemas. Ir iš principinio požiūrio taško, su visa pagarba kolegoms iš Graikijos, mes iš Kroatijos galvojame, kad dvišalių santykių um, europetizavimas tikrai netinkamas yra būdas spręsti problemas. Uh, tai tik tai pakenks plėtros procesams. Ačiū. Uh, thank you, Ms. Pak. Yeah. Ačiū, ponė Pak. Ačiū, mėly kolegos. Pone Hauit, norėčiau pasveikinti Jūs su Jūsų pranešimu, kuris, mano manimu, buvo tikrai puikus. Turime turėti omenyje taip pat tai, kad ši pažangos ataskaita, aišku, yra paremta 2012 komisijos pažangos ataskaita, bet taip pat turime nepamiršti to, kas atsitiko nuo 2012 rudens iki dabar. turime matyti visus faktus, kaip kad su Bosnija, pavyzdžiui, kai buvo su, jeigu tik tai 2011 situaciją vertiname, tai tikrai nieko gero iš to. Ir kaip Jana pasakė, iš tikrųjų tos problemos yra ne mm, europinis klausimas, tai yra dvišaliai santykiai, kaip kolega štai sakė. Gali, aišku, interpretuoti viską kaip nori, bet uh, iš tikrųjų nei panas Aut, nei kiti nepergina, kad šalis vadina save Makedonija. O štai kolega pasakė, kad dabar iš Graikijos pona Kukana užplūs pikti e, laiškai. E, makedoniečiai, kurie sėdi e, Graikijos parlamente, aš įsivaizduoju, yra Graikijos piliečiai. O um, Bundestage, kai sėdi Bavarijos atstovai, jie yra bavarai, bet um, Vokietijos piliečiai. Taigi aš manau, kad tie, kurie buvo išrinkti į Graikijos parlamentą, jie buvo išrinkti kaip Graikijos piliečiai, ne kaip makedoniečiai. Tai aš manau, kad tai nėra problema. Tas klausimas tik tai išpūstas į problemą. Antras dalykas. Bulgarijos kolegos jau nebematau salėje, bet noriu pasakyti, kad tie vietos rinkimai kurie kaip jis sakė, lyg ir bus boikotuojami, man irgi buvo iškeltas klausimas, aš žinau, turiu patirties su tais boikotais ir, ir Albanijoje ir kitur, kur įvairios partijos nusprendžia boikotuoti parlamentinius rinkimus, pavyzdžiui. Čia, aišku, Balkanų šalise yra daugybė būdų boikotuoti tą araną. Uh, Bet aš turiu pasakyti, kad boikotas yra pakankamai kvaila priemonė, nes tada palieki laisvę, visišką laisvę veikti kitoms e, politinėms jėgoms. Ir esu tikra, kad. Mm, tos valdančios partijos Makedonijai tikrai nori įstoti į Europos Sąjungą, taigi mes teisingai darome, skatindami e, jas e, pilnai dalyvauti demokratiniuose procesuose. Ir aš manau, kad tai tikrai bus įmanoma. Antras dalykas. Yra rimtų problemų Makedonijai ir jos e, darosi dar rimtesnės. Aš atsimenu, kai 2005 metais Makedonija tapo šalimi kandidatė, ji buvo nusipelniusi to statuso, kitaip tas statusas jai nebūtų buvęs paskirtas. Dabar tie, kurie sako, kad jau reikia dabar darybas pradėti, manau, tai yra absurdiška, nes ne vien tik tai pavadinimo klausimas viskas stabdo, yra daug daugiau problemų šioje šalyje dab, būtent dabar, šiuo metu, nei 2005 metais. Priežastis yra ta, kad būtent trūksta tikrumo dėl to, kas bus ateityje šioje šalyje. Ir, ir dėl tų priežasčių nacionalizmas sustiprėjo, taip pat kaip ir kaiminėse šalise. Ir Aš nemanau, kad būtinai reikėtų tik tai girti to šalies vyriausybę, kad labai mušami nacionalizmo būgnai ir makedoniečiai prastuminėjami į visas valdančias pozicijas. Daug kas sako, kad būtent taip tokiu būdu yra provokuojami kaimynai, tačiau kaimynai irgi yra elgesi provokuojančiai ir tai yra užburtas ratas, kurį reikia sustabdyti, jeigu norim realiai, kad ši šalis turėtų integracijos perspektyvą. Uh, nes iki mm, ši šalis įstos Europos Sąjungoje, dar daug vandens turės nutekėti po Makedonijos tiltais, bet iš tikrųjų, jeigu norime tai šaliai suteikti tokį šansą, jie turi pradėti dirbti su bendrijos teisynu ir turi galų gale būti išspręstas tas klausimas dėl pavadinimo, reikia tikrai išmintingai tai pažiūrėti. Ar dar yra Graikijos bičiulių? Tai aš noriu paklausti, o tai kaip jie turi save pavadinti? Tas pavadinimas nenukrito iš dangaus, jie yra makedoniečiai. Jie tokie pat makedoniečiai, kaip kad ir tie, kurie, yra, kurie gyvena Graikijoje ar kitose e, buvusios Makedonijos imperijos dalise. Uh, Tai ar mes galim primesti buvusios Jugoslavijos Respublikoms pavadinimus? Man atrodo, kad žmonės turi teisę pasirinkti savo pavadinimą. Kodėl negalima jam leisti vartoti būdvardžio Makedonijos? Aš žinau, kad jau kurį laiką yra svarstomas kitas pavadinimas, tas kito pavadinimo klausimas jau seniai kybo, bet manau, jiem turi būti leista naudoti bent jau Makedonijos pavadinimą kaip būdvardį. Tikrai negalima iš šalies atimti dalies tapatumo. Ta Lygiai taip pat kaip ir iš Graikijos piliečių, kurie yra iš Makedonijos ne, dalies, negali atimti tos teisės. Ir aš manau, kad jau prieš daugelį metų uh, reikėjo tą problemą išspręsti ir Makedonija dabar nebūtų tokia sudėtingoje situacijoje, kaip kad ji yra dabar, nes tos problemos, ta, ta, etninės problemos tarp etninių grupių būtent yra susijusios su tuo, kad tas pavadinimo klausimas iki šiol neišspręstas. Galbūt vienai grupiai nėra tokia svarbi ta pavadinimo problema, bet kitai grupiai tas pavadinimas yra esminis dalykas. Keista, kad tik tai graikai ir bulgarai taip nerimauja dėl to pavadinimo Man atrodo, kad čia už, už tų dalykų slepiasi visai kiti klausimai, kurie visiškai nesusijęs su tuo pavadinimu. Tiesiog pavadinkime daiktus savais vardais ir viskas bus aišku. Ačiū. Dabar žodis poniai Brisagič ir paskui žodis vėl pasutikas pirmininkui. Thank you, Chair. I am... Ačiū, pirmininkė. Aš suprantu, kad neprisimenate mano pavardės. Bet dabar jums pavyko geriau nei prieš dvi dienas. Dar turite porą metų pasitaisyti. netaip lengva kalbėti iškart po Doris. Ji puikiai apibūdino situaciją ir aš šimtų procentų sutinku su ją. Pritariu ir pono pasalto išsakytoms mintims. Noriu pasidalinti dar kai kuriais pastebėjimais. Manau, kad daugelis kolegų, kurie nepritarė siūlymui atidėti rezoliuciją, yra iš Bulgarijos ir Graikijos ir daugumas kolegų iš Graikijos teigia, kad ne dėl Graikijos kalties Makedonija netampa ES nare. Mėly kolegos, niekas čia nesako, kad Makedonija automatiškai taps ES nare, jeigu Graikija nekaišėtų pagalių į ratus. Bet Makedonija būtų pradėjusi dėrybas dėl stojimo anksčiau, jei Graikija nebūtų tam priešinusis. Ir tai yra svarbiausias skirtumas. E, dėrybų pradžia nuo tapimo nare e, momento skiria dešimtmečius. Pavyzdžiui, Švedijai prireikė penkerių dėrybų metų, kol ji tapo ES nare. Galite palyginti ekonominį, demokratinį, politinį E, Švedijos klimatą, kuri 200 ne, metų nemačiusi karo ir lyginkite e, padėti su Balkanų regionu ir bandykite įsivaizduoti, kiek metų prireiks Makedonijai, kad ji užbaigtų savo darybas dėl stojimo. Tiesa yra tai, kad Makedonija, kaip ir kitos Balkanų regiono valstybės, turi daug nuveikti Bet geriausias būdas įgyvendinti reformas yra pradėti dėrybas. Ir būtent šį argumentą panaudojame, kuomet norėjome, kad dėrybos su Kroatija ir Jotkalnyje prasidėtų kiek manoma greičiau. Tas pats argumentas m, mm, buvo pritaikytas ir kalbant apie Serbiją ir Makedoniją argumentuojant, kad reikia nustatyti datą, kada dėrybos prasidės. Nes kai prasideda dėrybos, tada turime daugiausiai galimybių ir visus svertus e, paspažinti reformas. Ir visas, visi tie aspektai, kuriuos šiandien kritikuojame, galėtų būti ištaisyti, situacija galėtų keistis būtent šiuo pagrindu. Dar kartą kreipiuosi į kolegas iš Graikijos, Georgijos. Tu teigi, kad šiandien ne tik Graikija, bet ir Bulgarija e, išvelgia problemų santykiuose su Makedonija. Aš pritariu Doris, prieš 20 metų, kai Makedonijai suteikėme kandidatės statusą, e, priešinosi tik tai Graikija. Ir mes pasakėme, jei nevykdysime reformų proceso, reformų procesų visose Balkanų regiono šalyse. Na, Makedonijos padėtis buvo išskirtinė. Jeigu nevykdysime reformų, sustiprės nacionalizmas, įtampos ir Balkanų regione atsiras rimtesnių problemų. Prisiminėme ir Balkanų karą. Todėl norėjome, kad ir su Serbija būtų pradėtos dėrybos, nes tai vienintelis būdas spręsti. Uh, e, nacionalistinių tendencijų klausimą. Jau pasakyta, kad ne tik Graikija, bet ir Bulgarija dabar e, e, teigia, kad turi problemų santykiuose su Makedonija. Na, manęs tai nestebina, kaip prieš 20 metų Graikija priešinosi Makedonijos stojimui į NATO ir po to į ES. Na, galime palaukti, gal po kurio laiko ne tik Graikija ir Bulgarija, bet daugybė kitų valstybių tam jums priešintis, nes sustiprės nacionalistinės tendencijos ir nebebus įgyvenintos reformos, kur, kurių mes taip norime. Taigi, mėly draugai, jeigu norime pokyčių visose Balkanų regiono šalise, jeigu norime stabilumo, demokratijos, kad tos vertybės paimtų viršų, turime pereiti į kitą etapą. Turime leisti visoms valstybėms siekti pažangos ir integracijos. Makedonija nekantriai laukia šio momento ir, ir dirba jau daugelį metų. Nebegalime to, da, dar la, toliau versti juos laukti. Noriu pasakyti poną Howardą parengus puikų uh, rezoliucijos tekstą ir už jo norą e, surasti kompromisą, kuris būtų primtinas visiems. Aš palaikau jūsų pasiūlymą. Ačiū. komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nebejoju, kad komitetas įvertins politinės tendencijas per atnečias savaitės, bet norėčiau pasakyti, kad pranešimo projekte išdėstytas vertinimas iš esmės sutampa su komisijos praėjusiu metu pažangos ataskaita. Uh, ir e, vertindam, e, tai, turime ir šiandien pristatytus pakeitimus. Kai rengėme pažangos ataskaitą praėjusiu metu spalio mėnesį, mes akcentavome, kad e, e dėrybos dėl stojimo buvo svarbių reformų katalizatoriumi. Mes taip pat išvardinome e, visai iššūkių ir trūkumų savo pranešime, bet manome, kad geriausia šios klausimus spręsti dėrybę, dėrybų kontekste. Ir mes parengė pažangos ataskaitą taip pat akcentavome, kad e, E, stojimo procesas turi perėti į sekantį etapą, kad būtų užtikrintas stabilumas ir pradėtų reformų e, sparta. Žinoma, negalime nekreipti dėmesio įvykius, kurie vyko nuo pašangos atskos paskelbimo iki dabar ir mus neramina susidariusi padėtis ir mus liūdina tai, kad e, nepasiekta pažangos, sprendžiant politinę krizę, kuri užsitėsi jau per ilgai. Komisija draugė su tarptautiniais partneriais, taip pat jungtinėmis valstijomis yra padariusi daug mm, pareiškimų per pastarąsias savaitės, ragindame abi e, konflikto pusės e, siekti šalies interesų ir puoselėti demokratiškas vertybės. Kaip ponas Havardas minėjo, mes paremėme prezidento Ivanovo kom, iniciatyvą su, steigti tyrimų komisiją ir išnagrinėti gruodžio 24-osios įvykius. Taip pat parengti rekomendacijas, kaip panašių įvykių būtų išvengta ateityje. Taip pat e, pasitė daugybę kitų iniciatyvų, kurias pristatė partijos komisijos narys Fulė, palaiko nuolatinius ryšius su politinių partijų atstovais, jis ten lankėsi, su juo buvo kartu ir generalinio direktorato vadovas. Jis atidėjo numatytą vizitą praėjusią savaitę. To vizito metu jis turėjo kalbėtis dėl aukšto lygio mm, dėrybų dėl stojimo buvo nuspręsta, kad, nėra, kad e, vizitų momentas nebuvo tinkamas, kad e, reikėtų sustiprinti pastangas sprendžiant krizę. E, šis dialogas nenutrauktas, darbas tęsiamas, numatė daugybę techninio pobūdžio posėdžių, parengiamasis darbas vyksta. Dabartinė politinė krizė mus tuvė į nevilti, nes Yra dalykų, pažangos momentų, kuriuos galėtume akcentuoti pavasario taryboje. Mes toliau tęsime savo parengiamąjį darbą ir kaip ir jūs stebėsime, atidžiai stebėsime situaciją per atvenčias savaitės ir mėnesius. Uh, I have to bring you the congratulation of Turėčiau perduoti kasulydės sveikinimus. Jis tapo užsienio reikalų ministru ir nori visiems perduoti linkėjimus. Jis atvyks į tarybos posėdį ir dar prisijungs ir prie mūsų, atsisveikins su mumis. Taigi puiku, kad toks žmogus perima tokį svarbų postą, tampa užsienio reikalų ministru, esant tokiai sudėtingai padėčiai. Norėčiau trumpą dar komentarą pasakyti prieš perdodant žodį ponui Hauitui. Pone Hauitai, dėl šio boikoto problemos ir klausimų. Aš nemanau, kad parlamento boikotavimas yra teisingas būdas išsakyti politinė, politinę nuomonę. Aš manau, kad tai žalinga šaliai. Reikia pažiūrėti, ir suprasti, kad panaš, panašus dalykai buvo, panašus dalykus buvo bandoma daryti šiais metais ir Albanijoje. Taigi, mes matome, kaip partinė politika, partijų politika ir naudojimasis rinkimais reiškia, kad opozicija yra kritikuojama taip pat kaip vyriausybė. Taigi kyla klausimas, ar tai yra politinis klausimas, ar etninis klausimas. Man štai ir būtų įdomu sužinoti, ar kotas yra, ar tik jis nėra etninių susiskaldimų Makedonijoje išraiška. pavadinimo klausimas man jau nusibodo. Labai. Nesvarbu, ar graikai kalbėtų, ar kita konflikto pusė. Jeigu nori, kad kaimynas su tavim sutiktų. Nebūtinai turi pavadinti autostradą vedančią kaiminę šalį Aleksandro pirmojo vardu. Taip tarsi manydamas ignoruoti savo kaimyną. Pone Pak kalbėjo apie statulas, kur dar situacija blogesnė. Taigi būtų labai neatsargu dabar taip elgtis ir bandyti sukurti tokią tapatybę, kurios anksčiau tikrai ten nebuvo. Bet tai tikrai nėra tarptautinis klausimas, kaip sakė kolegos, tai yra dvišalis klausimas, tarpininkaujant jungtinėms tautoms, tačiau jungtinės tautos čia tarpininkauja dvišaliame ginče. Dabar kila klausimas, ar ES negalėtų daugiau kažko nuveikti, daryti gal didesnio spaudimo, didesnės įtakos. Gal aš nežinau ir pakankamai detalių, ar būtų įmanoma teikti tokią rekomendaciją. Bet jeigu viskas vyks taip, kaip yra, gal mes galėtumėme daryti didesnį spaudimą abiems šalims ir nepalikti visko jungtinėms tautoms. Ministrų taryba, Europos komisija galbūt galėtų daugiau daryti spaudimo abiems šalims. Nes Nes aš niekad taip ir nesupratau, kaip savo šalies ateitimi ar apskritai ES ateitimi galima rizikuoti e, tokiu būdu. Aš manau, kad tikrai nebuvo protingai elgiamasi šioje situacijoje ir galiausiai jau įgriso, baigėsi kantrybė. Nemanau, kad tai yra gerai žmonėms, nemanau, kad tinkama būtų žmonėms primesti šalies pavadinimą. Komet, kadangi visuomet šalį vadinome Makedonija, visuomet bandėme kažkaip mėtyti pėdas ir surasti kažkokį tai kitą pavadinimą. Ir buvo manančių, kad kuo labiau bus vilkinamas tas procesas, tuo didesnė tikimybė laimėti. Uh, Na, nu, dabar e, žodis pranešėjai, paskutiniam jo komentarui. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kartais aš labai e, didžiuojuosi, kad esu Europos parlamento narys. Um, Pirmininkė, aš neketinau pasiprašyti, pasisakyti. Ponui Hundis buvo užduotas tiesioginis klausimas, bet nepradėkite dabar čia tų tiesioginių diskusijų. Taip, aš labai trumpai pateiksiu atsakymus visiems į visus klausimus, kurie man buvo tiesiogiai pateikti. Pirmiausiai, pirmininkė, kolegos, norėčiau pasakyti tai, ką jau kartojau ne kartą šioje salėje, koks yra strateginis Graikijos tikslas. Tikslas, kad šeimoje būtų visi kaimynai. Mes tikrai nenorime ir mums nėra pelninga ir naudinga, kad Europos Sąjungoje, Balkanuose būtų ta juodoji skylė. Mes nenorime nieko išskirti, ypač šios šalies, savo kaiminės iš Europos Sąjungos. Tačiau yra problemų. Dėl to klausimo, kurį uždavė kolegė Doris Pak. Kaip turėtų būti vadinami žmonės? Tikriausiai jie girdėjo, ką sakė kolega Kačinas Jeigu nori atsakymų, galiu pateikti. Slavų makedonai. Štai koks galėtų būti pavadinimas. Istoriškai, faktiškai teisingas yra toks pavadinimas. Jūs turėtumėte taip pasireaguoti, kai kalbėjo taryba. O kaip yra su situacija, kai valstybė dešimt metų laukia, kad pradėtų dėrybas. Na, atsiprašau, bet yra šalių, kur, kurie irgi galėtų jautriai reaguoti. Pavyzdžiui, turkai. Jie 40 metų laukia dėrybų pradžios. Ir žinome, kad prieštarauja didžiosios ES valstybės narės, ypač tos, kurios yra susijusios su e, nerimauju dėl laisvo asmenų judėjimo. Trečias dalykas - šalies kandidatės statusas, tam reikalingas vienbalsiškumas. Graikija pritarė tam pritarė tam, kad mūsų kaimynas gautų šalies kandidatės statusą. Tikėdamiesi tuo metu, kad tas geros valios gestas šiek tiek pakeis mūsų kaimynų požiūrį, kad jie produktyviau elgsis dėrybose, bet priešingai pozicija tik dar labiau sugriežtėjo šių pusės. Taigi čia galima paklausti, kodėl reikia nuolatos mums keisti savo poziciją. Ir gal paskutinė mintis. Problemos esmė. Kolegos, Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija šiuo klausimu yra paskelbta. Tai čia ar dvišalis, ar daugiašalis klausimas. Yra daug rezoliucijų, kurias, kurias patvirtino saugumo taryba jungtinėse tautose ir bent jau kiek žinau, kiek išmanau tarptautinę teisę, tai jau iš esmės ir pagal nutilėjimą yra tarptautinis klausimas. Ir galiausiai negavau atsakymo į tai, ar trys šalis - Graikija, Albanija ir Bulgarija kai tuo tarpu pas, ponas Grevskis panašu yra vienintelis protingasis šiuo atveju. Dėrybos su Turkija Mm, jeigu aš teisingai žinau, nuo 2005 vyksta. Pana Hauti žodis. Mm, gaila, kad tokia gaida diskusijos baigėsi, bet tik noriu pasakyti. Aš sakiau, nepradės lauksime dėrybų dėl Graikijos klausimo. Aš sakiau, kad Graikijos kolegai buvo suteiktas žodis e, tik tai atsakyti į klausimus ir dabar ponas Hautas turi išteikėti. Pirmininkė, bet mm, ponia Pak paklausė, ar yra graikų salėje. Panas Kumuciakas buvo salėje, bet ir aš buvau salėje. Tai Pirmininkas sako, nepradėsime daugiau dėry, e, diskusijų Graikijos klausimų. Pas Huntis, bet aš prie protestuoju, aš čia irgi esu graikas. Pone Doris paklausė, ar yra graikų. Aš esu graikas. On... Pas Haut, apgailėstauju, pirmininkė, kad tokia gaida baigėsi diskusijos, bet jau pusantros valandos diskutuojame šį klausimą. Aš norėjau tiesiog pasakyti, kad, na, kartais uh, Būna tokių dienų, kai didžiuosi, kad esu Europos parlamentos narys ir šiandien yra tokia diena, nes mm, matome iš tikrųjų, kiek yra daug vienybės ir sutarimo tarp daugelio žmonių iš labai plataus politinio spektro ir mm, labai aiškiai tai matėme ir labai dėkuoju visiems kolegoms, kurie pasisakė vadovaudomisi tokia um, dvasia posel Kirilov. Žinau, turite labai daug patirties ir griežtų tas pozicijas, bet jūs labai subalansuotai ir atsakingai pasisakėte ir labai sveikinu jūsų tuo. Panas Kukan Tikrai, manau, jūs galite puikiai pasakyti viską apie šią šalį ir sutinku su kiekvienu jūsų žodžiu. Mm, Dėkuoju Jums visiems, aš labai glaudžiai palaikysiu ryšius toliau dirbdamas, bet ir su šešėliniais. E, ponas Kačin turėjo išeiti, e, bet tikrai aš tikiu, kad mūsų vienybė šiose diskusijose, mūsų argumentų svoris. E, pasiūs signalą, signalą tos šalies partijoms ir žmonėms dėl to, kokia yra mūsų pozicija, tai yra Europos parlamento pozicija. Pirmininkė Brokai, aš labai atidžiai perskaičiau jūsų komentarus, anksčiau šį mėnesį parašytus. Aš girdžiu, kad jūs piktinatės tuo, kuo šiandien piktinutės, aš ir, ir plenarnėse diskusijose, kai praeitais metais svarstėme mano pranešimą, kalbėjome apie tai ir, ir, ir, tas, ir tai, kad jūs piktinatės, aš galiu pritarti tam ir, ir paremti mm, tą jūsų pasipiktinimą ir aš manau, kad tai irgi signalas yra pats savaime. Aš nemanau, kad tas boikotas, kaip jūs ir sakėte, yra etinis klausimas, man atrodo, tai yra ginčas tarp dviejų Makedonijos etninių partijų, bet aišku, tai nereiškia, kad tas ginčas yra netoks svarbus. Tiesiog noriu padėkoti už Jūsų asmeniškai parodytą dėmesį šiam klausimui, nes manau, kad tai padeda man, kaip Jūsų pranešėjų, dirbti ir visam parlamentui formuoti poziciją. Jūs sakote, kaip ir Doris Pak sakė, kad norime padaryti spaudimą šioje situacijoje, manau, kad esate visiškai teisūs ir mano pasiūlymas, kuris buvo paremtas dėl atidėjimo, irgi yra pasiūlymas dėl to, kad spaudimas būtų padarytas. Niekas nenori nieko atidėlioti, čia mes nenorime išlošti laiko. Tai tiesiog bandymas būti aktyviems ir padaryti spaudimą, kad realiai būtų padaryta pažanga. Uh, Ir kodėl aš jums pirmininkė ir visiems jūs, jums kolegos, ką aš noriu pasakyti, kad mes norime, kad reikia padaryti ir mūsų valstybėms narėms spaudimą, kad po to Europos vadovų taryba susiprastų ir priimtų tinkamus politinius sprendimus. Aš tikiuosi, kad ir tai bus išgirsta, ką mes norime pasakyti, nes be to ir mes patys turime įveikti duotus pažadus kaip ES. Ir aš tikiuosi, kad taryba tikrai išklausys parlamento poziciją, įsiklausys į ją ir, ir, ir supras, ką mes norime pasakyti. Dabar dėl to, ką kolegos sakė konkrečiai, panas Tenokas, gal kažką praleidau, gal neaiškiai pasakiau. Uh, dėl e, kad ne visiškai gal, ne, ne, ne pagrindinės tendencijos, tos gal, ne visiškai gal tai buvo. Norėčiau, kad tai būtų užfiksuota protokole teisingai. Ką jis ir ponas Pasaltas pasakė, aš tik noriu pripažinti, kad tai jau yra mano diskusijų su panu Kukanu dalis, kad iš tikrųjų tas, galvojant apie tą sprendimą atidėti, nenorime, kad tas sprendimas būtų netinkamai interpretuojamas, ką Ponas Kukan pasakė, kad būtų kažkoks tai bendras pareiškimas, gal tai būtų komiteto, gal nebūtinai komiteto, gal būtų pranešėjų, šešėlinių pranešėjų bendrai pasirašytas pareiškimas, aš visiškai pritarčiau tam ir uh, Norėčiau kreiptis į frakcijų atstovus, kurie klausosi šių diskusijų, kad nuo šiandien iki rytos ketvirtos valandos padirbėkime ir pabandykime e, padaryti bendrą sutarimą e, tuo, e, tuo klausimu, kad nebūtų netinkamai išaiškinti mūsų ketinimai. Reikia, kad nebūtų tik viena pusė um, kažkaip tai pristatyta. Um, aš pasisakau prieš boikotą, galvodamas, kad uh, kad paskui tame procese tik tai viena partija laimėtų. Tai aš nenoriu, kad kažkas tai apie šias diskusijas papasakotų, kad e, dabar uh, a, kad yra kažkaip kitaip. Aš manau, kad visos partijos yra atsakingos už šios problemos sprendimą. Ir aš tiesiog galvoju, kad boikotas nebus tinkamas sprendimas ir reikėtų ieškoti geresnių sprendimų. Ponai Kumutakį ir kitiem norėčiau pasakyti, kad aš tik tai noriu pasakyti, kad kartais šiame parlamente negirdžiu tokių pasisakymų, kuriuos paskui girdžiu ten, kur, kai nuvykstu į konkrečią šalį, kaimynę ar, kit, ar, ar, ar šal, kitas šalis. Uh, vis tik tai reikia pasakyti, kad padaryta didžiulė pažanga. Pažiūrėkime, kas, kokie pasikeitimai įvykė. Pavyzdžiui, kai Bulgarijos ministras pirmininkas kopijai pasakė, tikrai tokie dalykai nebūtų buvę įmanomi prieš dar visai nedaug laiko. Ir aš manau, kad tikrai neturėtumėm e, nepripažinti tų dalykų, neturėtumėm atgrasinti tokių pasikeitimų. Toliau kolegai noriu padėkoti už mm, jūsų pasisakymą. Tikrai mm, aukšto lygio dialogas neturėtų būti pakaitalas šiuo atveju. Aš manau, kad jis sutiktų su to. Aš sakyčiau, kad vis tik tai tai yra raktas, kuris leistų atrakinti procesą ir po to galėtų vykti stojimo dėrybos. E, Pane Brisadžiš Noriu pasakyti, na, nežinau, ar geriau nei ponas Brokas ištarė jūsų pavardę. Puikiai. Nuostabu. Tai, na, ji teisi, jos analizė yra teisinga, nežinau dėl to, kad to žymio prezidentui pasakėte, na, vis tik tai šiame regione ir Europoje, ką matome. E, pavyzdžiui, dėl tos valstybės, dėl kurios pranešimą rengiu, ultranacionalizmas panašu iš tikrųjų gali vėl iškilti labai į, į viršų ir tikrai sutinku su jos pasisakymu. Prieš savaitę toje šalyje aš tai ką pasakiau. Tikiuosi, kad šios diskusijos pasiūs labai pozityvų signalą, nes mes pasisakome už šią šalį, už šios šalies ateitį, už jos ateitį Europos Sąjungoje. Bet mes pasisakytumėm dar labiau už šios šalies. Mes negalime pasisakyti daugiau už šios šalies stojimą nei pačiu pati šalis, to šalies žmonės pasisako. Būtent jų žodis yra svarbiausias ir, man atrodo, tai yra svarbiausia žinia šiandien. Wir haben, glaube ich, eine Übereinstimmung dabei, dass wir die Abstimmung verschieben. Aber Atrodo, kad sutarėme balsavimą atidėti. iki kito posėdžio. Nemanau, kad dėl boikotų turėtume nebalsuoti dėl pranešimų. Todėl atideda balsavimą iki kito mūsų komiteto posėdžio. Ar, prim, ar tai priimtinas visiems sprendimas? Jei taip, ačiū. Bet dabar žodis ponui Hunčiui, jis nori padaryti asmeninį pareiškimą. Pone pirmininkė, nežiūrinti viską, jūs man nesutikite galimybės patikslinti keletą dalykų. esant tokioms aplinkybėms. Aš jūs, aš reikalauju, aš atsijimu gujo frakcijos paramą, pritarimą e, siūlymui atidėti balsavimą dėl šio punkto. Puiku. GUE frakcija nepritarė mūsų ką tik priimtam sprendimui. Dabar septintasis darbo tvarkės punktas - moterų teisės narystės siekiančiose Balkanų šalyse. Pranešimo autorė yra ponė Ermin Bos, e, Emin Boskurt. Ana Gomes, pirmininkė, ponios Boskurt e, nėra posėdėje, negalėjo ateiti, bet ji perdavė savo pastabas. Moterų teisų klausimas turi būti vienas svarbiausių šalise kandidatėse Balkanų regione. Jis neturėtų būti tik tarp paminėtas keliose punktuose. Reikia e, užtikrinti moterų teisų stebėseną, renkti ataskaitas apie tų teisų gyvendinimo raidą skirti finansavimą projektams, kurių tikslas e, moterų teisų sklaida regione. Aktyvus moterų dalyvavimas darbo rinkoje, e, teisingas moterų atstovavimas politikoje bei moterų pas, paskata moteriams e, vaidinti svarbesnį vaidmenį visuomenėje. Kova su būtiniu smurtu smurtu, priverstinė prostitucija bei kontrabanda moterimis yra svarbiausi tikslai šiame kontekste ir juos tuos klausimas būtina spręsti, norint spręsti veiksmingai kitas šių šalių problemas. Taip pat reikėtų vykdyti programas skirtas e, aukų reintegracijai šiame regione. Ir pranešėja dėkoja kolegoms už pakeitimus, kurie e, aptarė kai kurios aktualius klausimus ir jis sieks įtraukti tuos pakeitimus dėl pakeitimus į kompromisus dėl moterų atstovavimo politikoje, e, smurto lyties pagrindų ir kitų susijusių klausimų. Ačiū. Ačiū sako ponė Doris Pak, palaikau ponė Gomeš, pranešimas puikiai parengtas, pakeitimai be, kart, besikartojantis, todėl džiugiuosi, kad pranešėja rengs kompromisinius pasiūlymus. Moteris, moterų teisės, moterų dalyvavimas visuomenės gyvenime bei darbo rinkoje Tai turėtų būti svarbesni klausimai dėrybose. Nesu tikra dėl tų klausimų prioritetinio svarbumo pažangos ataskaitoje, galbūt čia galima ir persistengti, bet manau, kad tie klausimai turėtų būti svarbesni. Motero atstovavimas pilietinėje visuomenėje, politinėse institucijose turi būti sustiprintas, nematau jokių kliūčių tam manau, sprendžiame panašias problemas ir savo pačių šalise, bet turėtume prasipriešinti tų problemų iškerojimų iš šalise kandidatėse. E, aukų e, reintegravimas e, Bosnijoje, Hercegovinoje tai yra didžiulė problema. Reikia užtikrinti teisingumą jų atžvilgių. Ir jei Europos komisija galėtų padaryti spaudimą veikiems vietoje, tai būtų geras dalykas. Mes nepritarėme pakeitimui dėl nevienodos prieigos prie švietimo. Tai nesąmonė. Visiems užtikrinama vienoda galimybė naudoti švietimo sektoriaus galimybės, tačiau ne visi susir... vienodai yra traktuojami darbo rinkoje. Pone Lūna, čia. Ačiū. Aš irgi noriu padėkoti pranešiai ir man atrodo, kad mes visi bendrai sutarėme šio klausimo ir mm, apie tai jau kai ką paminėjo ir Ana Gomes ir Doris Pak. Aš norėčiau pacituoti keletą pakeitimų, kuriuos mes teikėme ir kuriuos teikė ir kitos frakcijos. Jie jau buvo paminėti karo nusikaltimų aukos moteris, kurios buvo išprievartautos, susidūrė su kitokiais nusikaltimais. Tai, tai, tai tas klausimas turi būti labiau akcentuojamas pranešime. Aš pateikiau pakeitimą dėl kvotų taikymo. Manau, kad yra gerų pavyzdžių, kaip tas, ta iniciatyva taikoma kai kuriuose šalise ir tai turėtų užtikrinti didesnį moterų atstovavimą politikoje. Lyčių lygybė susijusi ir su nediskriminavimu lytinės orientacijos pagrindu, taip pat kova su homofobija, tikiuosi visi tam pritars. Bendrais bruožais, manau, e, kad užsienio reikalų komiteto indėlis į šį pranešimą yra svarbus. Bet sakyčiau, kad yra kažkokių niuansų, netitikimų dėl nesvarbių dalykų, bet bendrai šis nuomonės projektas yra tikrai geras ir manau, kad kompromisams e, visi pritars ir kitose komitetuose e, jam bus pritarta. Pone Hudis, tikiuosi, man pritarsite, nes visos, ką tik kalbėjusios kolegės pritarė. Aš Na, aš pats domėjausi pranešimu, bet, bet galbūt pristatysite padėtį ir paaiškės, kad dar, mums, dar turime šansų ir Balkanuose kai ką nuveikti. Žodis ponui Huntis. Taip, jūs tikitės, kad aš jums palengvinsiu užduoti, nežiūrinti tai. Jūs man tai nepadėjote, kai ginčiamas dėl kažko tai. E, reikia suteikti žodį ne tik didžiųjų frakcijų atstovams, mažų frakcijų atstovai taip pat turi žodį. Ir jūs turite tai, tai atsižvelgti. Aš nenorėčiau grįžti prie to klausimo, norėčiau dabar kalbėti apie pranešimą ir pasakyti, kad mano politinė frakcija ir šešėlinės pranešėjas mano frakcijoje pritarė parengtam pranešimo projektui, jisai svarbus. Jisai yra svarbus Balkanų e, regiono valstybėms kandidatėms. Noriu išsakyti keletą pastebėjimų. Reikėtų akcentuoti štai ką. Šalis kandidatės gali imtis priemonių, kurios būtų nukreiptų ją tinkamą kryptimį, tačiau kartais tos priemonės E, susijęs su įstatymu, nepakankamu įstatymu gyvendinimu užtikrinimu. Su ta problema susiduria visos šalis kandidatės tame regione. Ir todėl akcentuojame moterų teisių nediskriminavimo klausimą. Tai yra labai svarbu. Dar vienas dalykas. E, pranešėja aptarė visą eilę e, klausimų, taip pat apie tai kalba ir ponė Kornelisen, ir akcentuoja, kad kad reikia atkreipti dėmesį ir į ilgalaikės problemas, e, e, seksualinis išnaudojamas, prostitucija. Tai yra ne tik organizuoto nusikalstamumo išraiška. Dėja, e, būtent to, tokie nusikaltimai yra išvešėję tame regione. Ir tokiame pranešime kaip šis, kovojant su organizuotų nusikalstamumų, reikia sentuoti ir šios dalykus. Herr Sedakir Schuntis, ich hatte es geahnt, dass Sie in dieser Frage keine Hilfe sein werden. Kągi, ponia Huntis, Galėjau lažintis, kad nepadėsite man daug sprendžiančios klausimus, bet pasisakydamas jūs teigiate, kad yra frakcijų stambesnių už jūsų. Jūs esate teisus ir jūs faktiškai kalbėjot beveik tiek pat ilgai, kiek pranešėja. Taigi nesakykite, kad jūsų frakcijai nėra leidžiama pasisakyti. Na, dabar baigsime diskusijas šiuo klausimu. Kovo ketvirtoji yra pakeitimų pateikimo terminas ir tuomet balsuosime AFET komitete. Plenarnėme posėdėje valandžio mėnesį balsuosime po to, kai atsakingasis komitetas jau bus prabalsavęs. Aštuntasis punktas, šias astanukas pristato. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėjau pasisakyti po jūsų paskelbimo dėl to, kad Kasulis tapo užsienio reikalų ministru, bet pagal mano paskaičiavimus penki iš 27 užsienio reikalų ministrų yra buvę parlamenta, Europos parlamentarai - Ispanija, Portugalija, Suomija, Belgija ir Kipras. Štai yra to šalis. Tik trys europarlamentarai yra buvę užsienio reikalų ministrai, vienas iš jų panas Kukan. Taigi įdomus dalykas, jeigu turite papildomų skaičių, šalia tų penkių būčiau suinteresuotas sužinoti. Dabar techninis nuomonės projektas. Tai buvo man pačiam pamoka apie priekybinius susitarimus, apie dėrybas ir panašiai. Ir aš, nedvėjodamas, išanalizavau situaciją po Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo. Ir būtent Kinijos liaudės Respublika dabar turi teisę gauti kompensacinį pakoregavimą iš ES tam, kad dėl to, kad pralaimėjo, kai tos dvi šalis įstojo į Mūtų sąjungą. Ir dabar uh, nėra tarifų su Kinija, kurios, kurie buvo taikomi anksčiau, taigi Kinija teoriškai praranda, kalbant apie prieigą prie tų dviejų rinkų, dėl to ir reikėjo padaryti tą kompensacinį pakoregavimą, kurį atliko komisija ir mes manome, kad tai yra tinkama kompensacija Kinijai, taigi neperskaitydamas uh, pažodžiui tai, ką aš rašau savo paaiškinamajame žodžia, žodėje, tiesiog galėčiau pasakyti, jog tikrai pasidomėjau šiuo klausimu ir nedvėjodamas galiu pritarti užsienio reikalų komitetui, mūsų komitetui, būtent, kad būtų kreipiamas į tarptautinės priekybos komitetą, kuris yra atsakingasis parlamento komitetas, ir pasiūlyti, kad visas parlamentas sutiktų, teiktų sutikimą kuris yra dabar reikalingas po Lisabonos sutarties teisėkuros tikslais, norint, kad tokie susitarimai būtų ratifikuojami. Taigi tiek. Nemanau, kad čia bus daug diskusijų, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad taip trumpai pasisakėte ir aš manau, kad turime nepamiršti, kad trys buvę premjerai Buzekas, Peterlė Ir dar vienas irgi yra svarbus skaičiai, kiek buvusių užsienio reikalų ministrų, komisarų, buvusių premjerų galiausiai tampa europarlamentarais. Na, gan įdomu čia. Prieš keletą metų, kai vakarų Vyko atitinkamas e, suvažiavimas, mes irgi panalizavome tą situaciją ir niekas Europos parlamente, aš be užsienio reikalų ministrų buvusių premjerų, negalėtų taip gerai prižiūrėti nacionalinių vyriausybių. Taigi tie žmonės, kurie dirba Europos parlamente ir kurie tikrai prižiūri tuos reikalus, na, jie yra mums labai naudingi. Panas Kukan, ačiū EPP frakcijos vardu ir šiandien pranešėjo Ungarianų vardu, kurio šį dabar nėra. Norėčiau perduoti jo trumpą gražią informaciją. Pirmiausia, dėkoju pranešėjų ponui Tenokui, parengus nuomonę, EPP sveikina tam, kad būtų pasirašytas susitarimas tarp ES ir Kinijos tam, kad būtų numatytas kompensacinis tarifinių kvotų pakoregavimo elementas įstojus Rumunijai ir Bulgarijai į ES. EPP mano, kad tai yra būtinas techninis žingsnis Rumunijai ir Bulgarijai ir bendrai visai ES santykiuose su Kinija ir taip pat pritarė tam, kad ES skirtų daug dėmesio daugia šalėms priekybos taisyklėms ir laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų PPO. Taigi EPP e pritarė tenoko, pono Tenoko siūlomam sutikimui ir mano, kad ši nuomonė gali būti perdodama saugiai atsakingajam komitetui. Ačiū. Dėkoju. Dar trys premjerai buvo išaiškinti buvę Ferhofštatas, Dehan ir dar vienas. Dabar jau šešis turim. Ačiū. Ar dar būtų kitų klausimų? Panašu, kad ne. Dėkui, iki. Have a nice evening. All the happiness. And I must say, it looks so that Grillo and Berlusconi have the majority in the Senate in Italy. Panašiai Italijoje Berlusconi